Il numero legale c'è, possiamo cominciare i nostri lavori con il. Jau pakankamai kolegų susirinko, manau, kad galime pradėti. Pirmiausia, pranešimai, kaip įprasta, dėl. Noriu pasakyti, kad yra transliuojama internetu mūsų posėdis, Labai e, darbo tvarkė įtempta mūsų. Po 5.15 e, vyks balsavimas, paskui vyks koordinatorių posėdis, bus kalbama apie e, valdyseną, tai yra labai rimtas klausimas ir dėl valdysenos valdymo dalykų reikės kaip galima greičiau išnagrinėti šį klausimą, o ne renkti išsame diskusiją. Paprašysiu, kad tik tai pranešiai pristatytų savo dabar išvadas. E, dabar antrasis e, prane, e, punktas pirmininko pranešimai. Liepos 12 dieną Mes e, gavome e, pavardės EPP e, pranešėjų. Pone Janaku rengs vieną pranešimą. Ponas Gorera dėl partijų. Jeigu niekas daugiau nieko nenori pasakyti šiuo klausimu, tai kitas klausimas. E, Pranešimas dėl teisingumo teismo, ponas Messerschmidt rengs pranešimą. E, jisai, kaip sakiau, pasiryšio klausimų. E, toliau teisinis pasiūlymas padidinti teismo teisėjų skaičių pagal 245-281 e, straipsnius sutarties. Šis klausimas bus taip pat aptartas e, pranešėjas ponas e, Messerschmidt sakė, kad jau buvo renktas panašus pranešimas praeitie, e, dėl to nebereikia kartoti to paties darbo. Dėl to siūloma vis tik nerenkti nuomonės šiuo klausimu ir tai būtų prasminga. Todėl E, pono Messerschmitt e, frakcija atgauna tašką, kuris buvo e, tarsi nuimtas jam priskiriant nuomonę. Toliau. Kitų metų komiteto posėdžiai tvarkaraštis, jeigu niekas nieko nenori pasakyti, tai tada viską patvirtiname ir tarnybos peržiūrėjo, e, kaip vyksta ratifikavimas sutarčių dėl, sutarimų dėl ekonominio valdymo, e, pristojant Kroatijai ir taip pat bus e, išsakyta nuomonė šio klausimu. Dar norėčiau pasakyti, kad tarp institucinėme susitikime e, dėl e, agentūrų e, darbo po 2009 metų baigė savo darbą ir buvo viskas išanalizuota. Mūsų komitetas išanalizavo šį klausimą. Ir rezultatai darbo buvo patvirtinti pirmininkų sueigos, tai įvyko Liepos 5 dieną. E, aš, kadangi neturime laiko, nesakysiu, kas e, buvo tos e, komisijos nariai, bet buvo parengta bendra deklaracija ir bendras požiūris patvirtintas. Galiausiai Trys institucijos pagal parengtą dokumentą numato objektyviai įvertinti galimas, e, galimą veikimo būdą, galimą pasirinkimą dėl naujų agentūrų ir taip pat bus išanalizuotos valstybės, kurios nori, e, kad jų teritorijoje veiktų E, atitinkama agentūra ir jeigu, pavyzdžiui, bus kuriama nauja agentūra, e, bus e, pastelta nuostata, pagal kurią naujos agentūros turėtų praeiti tam tikrą bandomąjį laikotarpį, kad būtų išsiaiškinta, kaip jos funkcionuoja. Taip pat reikia numatyti trukmę agentūrų veikimo, gyvavimo. E, Europos komisija mums yra e, perdavusi raštą dėl e, pilietybės ataskaitos 2010 metais. Mūsų komitetas, konkrečiai ponia Gurmai, yra parengusi nuomonę. Mes išsakėme teigiamą nuomonę dėl ataskaitos. Ir e, komitetas renks pranešimą e, ir bus daug dėmesio skirta politinėms partijoms. Taip pat 2014 metų rinkimams nauja ataskaita bus pateikta kitų metų pavasarį. Tai bus e, e, metai skirti pilietybei. Ir Komisija vėliau imsis e, tolesnių veiksmų. Yra nemažai problemų. Pirmiausiai tai, kad valstybės narės turi E, susitelkti, e, renkant parašus e, prieš rinkimus į Europos parlamentą. Reikia užtikrinti parašų rinkimo sistemą, kuri būtų skaidri. Italija, pavyzdžiui, jau yra pažengusi į priekį. Toliau kitas darbo tvarkės punktas. Jūs gavote posėdžio ankstesnių protų protokolus 25-26 balandžio, jeigu išės 29-30, birželio 18-19 ir liepos 11-12 dienos. Ar kas nors turite pastabų, ne? Tai e, laikysimės įprastos tvarkos. E, kaip protokolai, kad e, tvirtinami. O dabar Ketvirtas punktas. Aš esu šio klausimų pranešėjas. E, esu jau pristatęs savo pranešimą anksčiau. Viskas yra labai paprasta, tai susijęs su reglamento darbo tvarkos taisyklių 15 straipsniu. Aš esu pateikęs pasiūlymus, jūs galite teikti pakeitimus Ir tai mm, pranešimas yra susijęs su viceprezidentų skaičiumi. Jeigu nebalsuojama e, plojimais, tai e, tuomet reikia balsuoti dėl tvarkos, pagal kurią viceprezidentai bus renkami. E, dauguma kolegų yra išsakę savo nuomonę, taip pat Andrew Duff. Par parlamentas yra pateikęs e, savo pakeitimus, bet e, mes neturime daug laiko. Taigi siūlau nustatyti datą, iki kada galėsime pateikti pakeitimus, kad galėtume e, išsame juos aptarti. Mm, leidžiu Jums apsispręsti. Ir siūlau, kad spalio 26 vidudienis būtų data, e, iki kurios pateikėmi pakeitimai, o lapkričio 27 balsuosime. Pone Vilandai. Ja, vielen Dank, Herr äh, Präsident. Ähm, ich will... Ačiū, pirmininkė. laikysiuos jūsų nurodytos linijos, jūsų nurodymų, nenorėčiau pradėti diskusijų, tačiau šitą norėčiau aiškiai pasakyti. Jūsų siūlomi pakeitimai, aš jiems pritariu. Mums reikia atnaujinti darbo tvarkos taisyklės, nes tos taisyklės yra pasenusios, jos siekia tos laikus, kai komitetai buvo ranguojami pagal jų svarbos laipsnį ir daug kas buvo priimama vieningų pritarimų be balsavimo, o prieš dešimt metų mes nutarėm, kad reikėtų pateikti tam tikrą orientacinį eiliškumą ir tai buvo įtraukta į darbo tvarkos taisyklės. Būtent eiliškumą turėtų e, nuspręsti slaptas balsavimas, slaptų balsavimų tai yra nusprendžiama. O dabar norėčiau pasiūlyti, kad panašiai kaip kitos parlamento struktūros mes turėtum nustatyti jog pusė balsų, bent jau pusė balsų turėtų būti atiduota e, už, balsuojant už vicepirmininkus ir kvestorius, nes absoliuti dauguma yra reikalinga tam, kad būtų galima išrinkti pirmo balsavimo raundo metu. O vidutiniškai kolegos naudoja tik apie 40 procentų balsų. Ir pastaruoju metu net buvo neįmanoma gauti, surinkti tą absoliučią daugumą e, pirmoji balsavimo etapu. Aš kalbėjusi su daugeliu kolegų ir norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų pasiūlymui. Dėkoju. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, noriu pasakyti, kad ponas Valint ne, neprieštarauja mano patiktam pasiūlymui. Aš norėčiau papildyti mūsų pasiūlymą ir pasakyti, kad turėtų būti reikalavimas bent jau už minimalų skaičių pirmininko pavaduotojų bals, balsuoti ir vengti pirmenybės sutikimo vienam ar kitam. Ponas Daf, žinau, kad jūs norite pasakyti, žinau, kad jūs siūlote alternatyvę sistemą šiam pasiūlymui. Jeigu norite pasakyti, prašau labai trumpai. Aš tik norėčiau jūs patikinti, kad aš pakeisiu, pateiksiu mm, pakeitimų pasiūlymus, kurie skirti pakeisti rinkimų procedūrai, taip kaip mes anksčiau esame taip, tai apsvarstę. Questo riguardo non si tratta. Gerai. Dar kartą. Jūs neprieštaraujat pranešėjo pasiūlymų, jūs tik norite jį papildyti, praturtinti, pateikdamas tam tikrų alternatyvų. Ponas Koltieri, prašau. Ah, prezidente, me sembra che questo... Gerbiamas pirmininkė, manau, šis pranešimas susijęs su labai konkrečiu prašymu susijusi su vienu konkrečiu atveju. Antroje dalyje 15 straipsnio, ne pirmoje dalyje, antroje dalyje. E, man nėra viskas iki galo aišku, tačiau apskritai e, kalbant aš pritariu. Bet kas atsitinka, jeigu rinktume vieną pirmininko pavaduotoją, kaip tuomet turėtų vykti rinkimų procedūra? Ir tai tarsi eina toliau negu kalbama šiame pasiūlyme. Bet to aš manau, kad žmonės, žmonėms turėtų būti suteikta galimybė pateikti pakeitimus, jeigu jie to norėtų. Galbūt reikėtų netgi pakeisti šio pranešimo pavadinimą. Kaip frakcijos atstovas aš nemanau, kad reikėtų išplėsti šį pasiūlymą, kad reikėtų kažką plačiau pateikti nei buvo pasiūlyta, nes tai gali paskatinti įvairų interpretavimą. Jeigu kalbėtume apie pranešimą, kuri, kuri, kurio būtų siekiama pakeisti reglamentą ir keisti pirmininko pavaduotojų rinkimo tvarką, manau, kad turėtum tai plačiai aptarti. nes jūsų galiojimuose to nėra numatyta. Sì, natura, sì, naturalmente sul cambiamento di titolo non c'è problema. Eh, ad ogni modo io so... Taip, nėra jokių problemų, galėtumėm pakeisti pavadinimą. E, siūlyčiau laikytis galutinės datos skirtos pateikti pakeitimams, nes procedūra jau pradėta. mes turime vėliau aptarti šios dalykus. Pereikime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Tai yra dėl tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos, politiniai ir praktiniai aspektai. Mūsų pranešėjas buvo skirtas 12 viržė, e, Liepos, tai ponas Daf. Ir jisai parengė mm, pranešimą Ir čia mes kalbame apie reglamento 15 straipsnį. Mes labai glaudžiai bendratarbiavome, kalbant apie šios nuostatos institucinę, institucinį aspektą. Ir šita e, sąlyga yra įtraukta ir į Lisabono sutartį. Norėčiau paprašyti pranešėjo labai trumpai apibendrinti, pateikti nuomonės projekto santrauką. E, šis projektas buvo pasiūstas tik tai anglų kalba dėl, dėl to, kad pritruko laiko išversti, tačiau mano ateities tikrai bus išverstas į kitas kalbas. Pranešėjas e, savo pranešimą, savo nuomonę parengė pakeitimų formą ir jeigu norėtų kolegos pateikti savo pakeitimus, tai turėtų padaryti iki 20 e, spa, rugsėjo. Ir taip pat reikėtų paskubėti tai padaryti, nes balsavimas bus 9 spalio. Kaip jau sakiau pradžioje, didžiąją dalį šios dienos darbo laiko norėčiau skirti valdysenai iki koordinatorių posėdžio. O dabar norėčiau, kad ponas Daf labai trumpai pristatyti savo pakeitimų santrauką. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Galutinis terminas yra tikrai e, labai netoli, nedaug liko laiko pateikti pakeitimas. Ir komitetas to... ir gynybos pakomitis norėtų e, daryti savo įtaką kitų e, institucijų darbui ir paskatinti komisija imtis veiksmų ir kad taryba patvirtintų 222 straipsnį e, sutarties dėl ES veikimo ir vyriausiais pranešėjas yra ponas Peškų, kuris taip pat dalyvauja čia su mumis. Ir mes ketiname rytoj surenkti diskusijas šio klausimu. Yra du e, sutarties straipsniai, kuriuos čia mes nagrinėjame. Pirmasis 42 straipsnio 7 dalis. Čia kalbu apie ES veikimo sutartį. Ponas Pašku e, tai vadina gynybos sąlygomis, tačiau aš norėčiau, kad tai būtų vadinama tarpusavio pagalbos sąlyga. Tačiau šaltinis yra visiškai aiškus. Tai yra ankstesnė Briuselio sutartis. Union. Dėl vakarų Europos Sąjungos Ir šitas sutartis buvo įtraukta į ES sistemą, į Lisabonos sutartį. Kaip ir AFKO komitetas, mes kaip AFKO komitetas turėtum sutelkti dėmesį į supaprastinimą šių dviejų sąlygų. Ir čia reikėtų arba iš dalies keisti sutartį arba pakeisti pusiausvyrą tarp institucijų. Turiu pasakyti, kad mano išvada dėl 42 straipsnio 7 dalies yra aiški. Šiame etape mes nenorėtumėm vėl iš naujo svarstyti sutarties klausimus ar tarp institucinės uh, sąrangos klausimus. Komisija yra daromas e, spaudimas, taip pat išorės veiksmų tarnybai daromas po, poveikis, kad būtų galima išaiškinti sutarties sąlygas. Tačiau aš nerimauju dėl to, kad mes turėtume labai aiškiai nusakyti galimybės, kaip reikėtų apjungti į grupės, sustiprinti, sustiprintą bendradarbiavimą, kaip, kaip surenkti papildomas grupės, kurios imtųsi to darbo. Ir kaip būtų galima užtikrinti nuolatinį struktūruotą bendradarbiavimo gynybos rytyje. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, į suderinumą NATO ir naujos strate, strateginės koncepcijos, kuri perims. In... Petersburgo nuosadas. Ir tai yra nustatyta 42 straipsnė ir 43 sudarties straipsnė. Praktiškai kalbant, mes visi žinome. Nepaisant to, kad tik tai 21 iš 27 valstybių narių yra NATO valstybės narės. Praktiškai kalbant, mes negalime pasinaudoti tarpusavio gynybos sąlygomis, nepasikonsultavę ir nebendradarbiaudami kiek galima glaudžiau su NATO. Ir manau, kad nepaisant politinių problemų dėl Kipro ir Turkijos, mes visi suprantame tai, nepaisant to, kad egzistuoja funkcinis bendradarbiavimas, oficialūs pareigūnai ir kariškiai NATO ir ES būtina užtikrinti jų politinį bendradarbiavimą. Ponios Catherine Ashton lygmenių ir pono Rasmuseno lygių. Toks bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir manau, kad reikėtų aiškiai išsakyti mūsų prioritetus Kur kas svarbesnis klausimas yra susijęs, susijęs su tarybos sprendimu. Įgyvendinti arba organizuoti 222 straipsnio įgyvendinimą, būtent to straipsnio solidarumo e, sąlyga. Ir ką aš bandau čia padaryti? priminti tarybai, kad e, sprendimai susijęs su nekariniais aspektais turėtų būti priimti kvalifikuotos daugumos balsavimo pagrindu. Ir būtina į šį procesą įtraukti Europos parlamentais turi būti reguliariai informuojamas. Aš pateikiau tokius pačius pakeitimus dėl AFKO nuomonės. Taip, taip pat ir pono Paškų pranešime. Manau, kad galėtumėm dirbti paraleliai ir galbūt prieiti tos pačios nuomonės, parengti tokią pačią poziciją iki plenarinės sesijos. Plenarinės sesijos lapkričio mėnesį. Tai tiek, ačiū. Grazie lei, onorevole Daff, anche per il lavoro di... Ačiū, ponia Daff. Jau sulaukiau prašymų pasisakyti. Prašom. Pone Bronks. Ačiū. Man patinka, kad kalbame apie savitarpio pagalbą ir apsaugą. Šie terminai yra teigiami ir, man atrodo, jie būtų naudingi, jeigu kartais mūsų užpultų. Manau, kad Turbūt 1914-aisiais Serbija labai jautėsi dėkinga už Rusijos paramą, o e, Vokietija už Austrijos paramą, nors po to, aišku, žuvo milijonai. Aš nežinau, ar užjūrio teritorijos bus įtrauktos į šias nuostatas. Matau, kad septintame punkte kalbama, kad bus įtrauktos tokios teritorijos. Ar čia turima, a, aš, man įdomu, ar Falklandų užpuolim, kai, kai Argentina užpuolė Falklandų salas, būtų reikėję mums visiems taip pat mestis į kovą. Aišku, solidarumas turėtų atsižvelgti ir į Turkijos Kipro okupaciją, nors turbūt dabar to nėra. Jeigu Turkija būtų valstybė narė, ar kitos valstybės narės nieko nedarytų, kad sustabdytų tokią okupaciją? Įtariu, kad ne. Ačiū, ponė Bronksai. Dabar ponas Jansevas. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. norėčiau pabrėžti, kad pritariu e, šiai e, abipusės gynybos nuostatai, kadangi manau, jog tai yra vienas svarbiausių dalykų, kuris padės puoselėti e, politinės sąjungos principus Europos Sąjungoje. Tačiau e, šiek tiek skeptiškai vertinu galimybę praktiškai gyveninti šią nuostatą. Kalbėtojas jau sakė, kad nors jis yra euroskeptikas, būtų tikėjęsis, kad ES palaikytų, būtų palaikiusi Junktinę karalystę Falklandų atveju. Man atrodo, kad uh, ponas Daf turės atsargiai rinktis žodžius ir formuluotės, kadangi praktiškai būtų labai sudėtinga pasirinkti tinkamą formuluotę, numatančią, kada reikės pasitelkti tokią abipusės gynybos nuostatą. 2003 metais, pavyzdžiui, buvo okupuota Ispanijos teritorija. Peso saloje, kurią okupavo Maroko pajėgos. Kitos salos esančios Gibraltaro sąsiauryje taip pat galėtų tapti Maroko teritorija. Lekomer ir kitos tame regione esančios salos. Jos strategiškai nėra ypač svarbios, tačiau jos yra suverenios Ispanijos teritorijos. Ispanija pasirinko diplomatinį kelią ir pradėjo dėrybas su Maroku. Nesulaukėme paramos nei iš Portugalijos, nei iš kitų šalių, tačiau manau, kad turbūt ir nereikėjo to tikėtis. Mes tiesiog tęsėme dialogą tiesiogiai su Maroku. Taigi, ką aš čia noriu pasakyti, jei norime įtvirtinti šį savitarpio solidarumo elementą be gamtinių katastrofų ir kitų nelaimingų atsitikimų, aišku, čia reikia daug paramos, tačiau kita vertus nemanau, kad labai daug valstybių pultų gelbėti kitas valstybės karinio konflikto atveju vien dėl to, kad egzistuoja tokia nuostata. Pone Pasku, prašom. Ačiū pirmininkė, neketinau pasisakyti, tačiau buvo paminėti ne tik juridiniai, bet ir politiniai dalykai, todėl pasitarę su ponu DAF nusprendžiau tarti keletą žodžių. Štai čia svarstome šias nuostatas, numatančias, kad bet kuri šalis gali kreiptis su prašymu aktyvuoti tas nuostatas. Mes išgirdome, kad komisija ketina pateikti tam tikrą matricą, kaip reikėtų elgtis panašioms aplinkybėms susikloščius ir pagalvojame, kad parlamentas taip pat turėtų pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Ir nusprendėme žengti kiek toliau, jei, sakykime, kas nors kreiptųsi dėl tokių nuostatų aktyvavimo. Jau 21 šalis valstybė narė yra saugomos NATO jei kas nors atsitiktų, aišku, NATO įsikištų, tačiau kaip dėl kitų šalių, to, tų, kurios nepriklauso NATO, tačiau vis tiek galėtų atsidurti tokioje situacijoje. Nėra neįmanoma, kad toks dalykas atsitiks. Taigi tokia buvo pradinė priežastis, kodėl parengėme šį pasiūlymą. Ponas Galtieri taip pat iškėlė šitokią mintį. Pirmas sėkis varstant šį klausimą mūsų frakcijoje. Aišku, mes e, labiau e, telkiame dėmesį į solidarumą, o ne į abipusio gynybą. Aišku, reikės, jeigu norėtume keisti pranešimo pavadinimą, reikėtų pereiti labai daug biurokratinių kliučių ir turime pagalvoti, ar laiko pribojimai mums tai leis padaryti ar ne. O dabar dėl to, ką minėjo kolega. Aš ką tik perskaičiau labai įdomią knygą, kuri vadinasi Kipro samokslas, parašyta 1909 metais. 99 atsiprašau metais. Rekomenduoju ir jums ją pasiskaityti. Ačiū, sako pirmininkas, nematau daugiau prašančių žodžio, taigi pasikartosiu. Dėl solidarumo nuostatos. Rugsėjo 20 vidurdienį iki vidurdienio galima teikti pakeitimus. Toliau periname prie šešto punkto, premjerus pranešimas siekiant įgiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros. Tačiau atsiprašau, dar ponas Daf paprašė žodžio. Šis posėdis iš tikrųjų vyksta be galo greitai ir sklandžiai, tuo džiaugiuosi, tačiau noriu pabrėžti, kad šio pranešimo tikslas nėra aktyvuoti abipusės gynybos e, ar paramos nuostatas. Mes nesame labai karingai nusiteikę. Norėčiau paprašyti, kad ponas Bronksas atidžiai perskaitytų kriterijus taikomus solidarumo nuostatai, kuriuose aiškiai nurodomos realios aplinkybės, kurios dėja kartas nuo karto susiklosto, įskaitant terorizmą ir gamtinės katastrofas. Ir dabar, manau, visi suvokia, kad narystė Europos Sąjungoje reiškia ir savitarpiškumą, savitarpio pagalbą ir atsakomybę. Ir jei Serbija ir Austrija, Austro-Vengrijos imperija būtų priklausiusios integruotai sistemai, 1914 metais įtariu, kad nebūtų ir prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas. Io mi scuso di nuovo per non avere ridato. Dar kartą atsiprašau, kad nesuteikiau jums iškart žodžių, bet dabar jau baigime diskusiją šiuo klausimu. Norėčiau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra preliminarus pranešimas siekiant teigiamos e, patvirtinimo procedūros. Tai yra susijęs su 2014-2020 metų daugiametė finansinė programa. Ponas Traškovskis yra pranešėjas. Tai yra nuomonės, e, nuomonė e, rengiama Labai sudėtinga teikti nuomonę e, dėl institucinių aspektų ir to, kaip e, jie susijęs su Lisabonos sutartimi. Ponas e, e, Traškovskis e, sunkiai rengė nuomonę dėl to ir man regis reikėtų tiesiai e, teikti pakeitimus komisijos tekstui, bet gal nuomonės referentas galėtų pats geriau paaiškinti situaciją. Ponios ir ponai, Andriu, e, tai susiję ir su jumis e, keletą žodžių dėl daugiametės e, finansinės programos ir mūsų pozicijos. Mes laukiame, ką pasakys biudžeto komitetas, kol kas neturime pakankamai pagrindo uh, mintims ir nenoriu pradėti diskusijos, nes mes turėtume galvoti apie e, Europos ateitį, sustiprintą bedarbiavimą ir panašius dalykus, bet e, norėčiau mm, pasakyti, kad e, mūsų komitetas jau galėtų pagalvoti apie tai, ką parlamentas, kokį vaidmenį gali suvaidinti, rengiant daugiametę e, finansinę programą e, tarp institucinėme e, susitarime. Jau yra nemažai elementų, bet mes taip pat turėtume pagalvoti, kas turėtų atsispindėti tarp institucinėme susitarime. Antras pastebėjimas, turime pradėti galvoti apie ryšius tarp Europos tarybos vadovų ir Europos parlamento tai yra gana neformalūs dalykai kol kas, bet ar mes norime juos formalizuoti kažkiek, tam tikrus ryšius, tai būtų gana sudėtinga, nes tarp institucinių sutarimas yra tarp ministrų tarybos komisijos ir Europos parlamento. Aš e, kviečiu jūs informuoti visus kolegas ir ypač noriu informuoti visus kolegas, ypač e, koordinatorius, turėtume pradėti galvoti apie tai, E, galbūt net prie kavos padelio galima aptarti tuos klausimus. Mes turėtume suformuoti savo nuomonę reaguodami į biudžeto komiteto pranešimą, bet galbūt neformaliai galėtume jau pasitarti, kad galėtume iškristalizuoti tam tikrą mintį ir paskui aptarti ją komitete. Taigi kviečiu Jūs pradėti galvoti apie tai ir tam tikrų metų reikės pradėti dalyvauti diskusijoje. Kaip žinia, E, pranešėjai, kurie dirba e, prie daugiametės finansinės programos, e, susitinka, bet mes turime patys tarpusavyje pasišnekėti, kad būtų aišku, ar aš pristatau savo nuomonę, ar tai, ką kad ir neformaliai su kolegomis šiame komitete esame aptarę. Aš nežinau, ar reikia dabar diskusijos, galbūt trumpai galite sureaguoti, nereikėtų kalbėti iš esmės, bet būtent taip norėčiau dirbti. Ačiū. Dėkuoju. E, kadangi diskusijų turbūt nebus audringų, galėsime sutaupyti laiko, bet e, yra e, reikia nustatyti datą ter, pakeitimams pateikti, tai yra 20 rugsėjo vidudienis, o balsuosime spalio 9 dieną. Dar pasakysiu, kad e, buvo greitai apsispręsta dėl susitikimo, bet ponė Janaku e, nori pasakyti dėl solidarumo sąlygos. Jeigu jį pažadės kalbėti labai trumpai, tai suteiksiu jai žodį. Bet tikrai, kiek galima trumpiau kalbėkite. Pona Janaku. Labai ačiū. Ponas Tafas parengė e, pranešimą. Taip pat teikiami pakeitimai komitete dėl suvedimo sąlygos, bet e, viskas gana keistai atrodo, nes nežinome, kaip vis, vyks balsavimas e, saugumo ir gynybos pakomitetyje. E, pono Paško pranešimas nepateiktas balsavimui kol kas ir man atrodo, kad ponas Dafas, kuris yra pono Paško pranešimo šešėlis pranešėjas, turėjo sulaukti tam tikrų pakeitimų, reikėtų pasiaiškinti, kaip vyks balsavimas. Nes nuomonės egzistuoja labai įvairios dėl DAF nuomonės ir turėtume labiau įsigilinti šį klausimą. Ir reikia daryti viską greitai. Šiandien po pietų paaiškėjo, kad gynybos pakomitetis renks esminę diskusiją šiuo klausimu rytoj ryte. Aš bandžiau, e, kad panašiai viskas vyktų kiekviename komitete, kad būtų galima sumažinti riziką, jog atsiras nenuoseklumo tarp komitetų. Nuomonių bandžiau apriboti e, skaičių temų, kurios aktualios mūsų komitetui. Tai yra sutartis ir tarp instituciniai dalykai, tačiau užsienio politikos e, pozicija, esminiai klausimai susijęs su užsienio politika yra AFET ir SEDE klausimas. Aš nežinau, kiek laiko turėsime e, pateikti pakeitimus, bet e, tikiuosi, kad pasieksime pažangos. Kaip sakiau, 20 rugsėjo vidudienis yra data, iki kada galima pateikti pakeitimus. 9 spalio vyks balsavimas. Mes galėsime aptarti pakeitimus ir turėsime laiko dar pasižiūrėti pačią esmę kad užtikrintume, jog balsuosime teisingai. Dabar pereikime toliau, grįžkime prie darbo tvarkės. Europa piliečiams e, programa 2014-2020 metams. Aš e, nežinau, ar galiu E, kaip čia sureaguoti į pono e, Traškovskio kvietimą e, kavos podeliui. Kai ką noriu pasiaiškinti. Jeigu jūs prašote, kad pateiktume pakeitimus iki rugsėjo 20 dienos, tai tuomet reikia, kad turėtume dokumentą, kuriam galėtume teikti pakeitimus, bet kol kas jo nėra. Kitas pastebėjimas – Norėčiau, kad pranešėjas pagalvotų apie tai, kas bus, jeigu darybų pabaigoje parlamentas nuspręs, kad negali priimti e, pasiūlyto paketo dėl e, daugiametės finansinės programos ir išteklių. egzistuoja labai skirtingos nuomonės tarp valstybių narių, taip pat komisija, taryba ir parlamentas laikosi skirtingų pozicijų. Ir galbūt taip atsitiks, kad nebus susitarimo. Tuomet iškyla konstitucinės krizės perspektyva. Manau, jog mes, e, būdami atsakingas komitetas, turėtume pagalvoti, kokie gali būti tokios problemos parametrai, jeigu jinai iškiltų ta problema. Ir jeigu ir neiškiltų tokia problema, tai jeigu pagalvotume apie tai, tai galbūt uh, geriau susitelktume ties būtinybę pasiekti sustarimą. Ponas Gualtieris. Dar norėčiau pasakyti, jog e, pritariu kolegos kvietimui. Manau, jog mūsų komitetas turėtų prisidėti e, prie dėrybų Dėl daugiametės finansinės programos instituciniais aspektais e, kol kas nieko negalima pasakyti dėl peržiūros sąlygos ar panašių dalykų, bet manau būtų tikrai naudinga, jeigu mes galėtume gauti naujausios informacijos apie esančią padėtį, tai leistų mums e, geriau parengti dokumentą. Tai yra tik tai e, tvarkaraščio klausimas, sutinku su Andriu. Jis minėjo 20 rugsėjo, bet e, mes turėtume sulaukti biudžeto komiteto dokumento, kad galėtume reaguoti. Iki to laiko galime neformaliai kalbėti apie ką tik tai norime, bet kaip tada dėl oficialaus tvarkaraščio. Mes galime kalbėti neformaliai, bet komitetui turėtume suteikti irgi galimybę aptarti šį klausimą oficialiai, bet tada turėtume turėti jau dokumentą, o kol kas aš neįsivaizduoju, kaip mums pavyks tą padaryti pagal siūlomą tvarkaraštį. Ačiū. Direi che le indicazioni che erano state formulate supponevano che ci fosse un documento che non essendo. Mes e, turime tam tikrų, tikros informacijos, kad dokumentas e, jau bus uh, parengtas netrukus, bet galbūt tas galutinės datas galėsime nustatyti tuomet, kai tikrai gausime tą dokumentą parengtą. Ir tada galėtumėm skirti tiek laiko, kad galėtume tinkamai išsinagrinėti tą dokumentą. Kol kas to pasakyti dabar negalime. Gerai. Kitas klausimas - Europą piliečiams. Oi, ponas Hefneris yra nuomonės referentas iš kultūros komiteto. Tai yra sutarties 352 klausimų sritis. Ir kaip teisinis pagrindas yra siūlomas 167 straipsnis. Ponas Takula savo pranešime siūlo tam tikrus teisėkurus pasiūlymus, kuriuos reikėtų įtraukti į teisėkuros pranešimą ar apie arba perinamojo laikotarpio pranešimą, priklausomai nuo to, ką, kokį sprendimą priims kultūros komitetas. Uh, kad galėtumėm pakankamai laiko skirti kito pranešimo aptarimui, tai yra dėl valdymo. Norėčiau prašyti pono Hefner labai trumpai kalbėti. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kaip jūs tik paminėjote, turime pirmiausia panagrinėti šio klausimo teisinį pagrindą. Teisės reikalų komitetas svarstė šį klausimą, mes gavome šio komiteto nuomonę ir aš pritariu, visiškai pritariu nuomonė, kurie išsakė komitetai, kad tinkamiausias tekrinis pagrindas būtų 167 ir 352 straipsniai. Ir mūsų nuomonė bus parengta kaip įprastinės teisėkūros procedūros dalis, darant nuorodą iš šiuos du straipsnius kaip į teisinį pagrindą. Labai trumpai pasakysiu apie tai, manau, dauguma žino programos Europo piliečiams esmę. Dabartinė buvo pradėta 2007 ir jinai veikia iki 2013 metų, o toliau reikėtų užtikrinti, kad būtų parengta tolesnė programa 2014-2020 metų programa. Komisija parengė gana išsamų pasiūlymą ir tikslas yra susijęs, kad reikėtų naudotis parengta darbo, darbo programa, kuri pagrįsta veiklos tikslais. Ir tos programos tam tikrose dalise tie tikslai ir yra įvardinti. ir tam tikros temos. Aš nesileisiu į detalės, jūs galėsite patys perskaityti. Tačiau, kai kalbam apie nuomonės teikimą, Mes turime užtikrinti, kad diskusijos, kurios vyksta kitose struktūrose ir tų institucijų, kurios dalyvauja šioje iniciatyvoje, tos nuomonės būtų parengtos atsižvelgiant į darbo programas ir būtų įvardintos problemos ir jų sprendimo būdai. Ir mes taip pat parengsime savo nuomonę, kuri bus patikta diskusijoms. Taip pat norime užtikrinti, kad komisijos siūlomas darbo metodas taip pat būtų pristatytas ir suderintas su suinteresuotųjų šalių jungtiniais projektais. Juose dalyvauja E, labai įvairios institucijos, didelio masto projektai, geografinės įvairovės projektai ir kiti. Čia svarbiausia gauti visų grupių nuomonę. Dar vienas e, pasiūlymas yra toks, tekste aiškiai sakome, kad mes nenorime pakeisti horizontalaus dialogo, e, kuris yra finansuojamas, biudžetas, kurio yra kitur. Turime užtikrinti, kad lėšos Europos piliečių programai nebūtų naudojamos tiems projektams, kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių. Turime užtikrinti, kad šiai konkrečiai programai būtų mm, mm, užtikrintos visos reikiamos lėšos. ES lygio mm, pro programams ir projektams norėtum, kad jos būtų gyvendamos e, transnacionaliniu lygmeniu. Nes kitu atveju taikymos rytis būtų pernelik siaura ir tikrai vertų projektų ir tinkamos veiklos negautų finansavimo. Ir taip formuluodami šiek tiek bandome išplėsti taikymo sritį. Dėl pažangos rodiklių pateikimo mes siūlome, kad jie būtų pateikti priedė, o ne pagrindinėje teksto dalyje. Ir techninė prasme mums atrodo, kad reikėtų tai padaryti. Tai yra pagrindiniai pakeitimai. Ir dar mes turime laiko, manau, kad jūs galėsite išsinagrinėti šį dokumentą ir aš lauksiu jūsų komentarų, pakeitimų dėl mano parengto teksto. O kai pakeitimai bus pateikti, mes galėsime dar kartą visą taip svarstyti. Ačiū. Honorevole. Gurmai, e chiesto di intervenire. Ponia Gurmai paprašė žodžio. Thank you very much, uh, dear. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Geraldui už parengtą nuomonę. Mes tikime ne tik Europos piliečiais, bet ir uh, pilietybę ES. Manau, kad tai yra svarbu mums visiems. Norėčiau daugiau pakalbėti apie pilietybę, pilietiškumą ir tos diskusijos, e, šios ypač svarbios 2013 metais, e, kurie yra skirti Europos piliečiams. Reikėtų stiprinti Europos pilietiškumo dvasį, ypač galvoje krizę Čia ypatingai reikia stiprinti ir vienyti ES, kadangi susilpnėjęs piliečių pasitikėjimas. Europos e, piliečių dalyvavimas yra labai rimtas klausimas. Turėtumėm įtraukti piliečius į sprendimų prieimimo procesą, taip pat reikėtų skatinti tarp valstybinius ir europinius debatus. Aš manau, kad yra konkrečios rytis, kur galėtumėm veikti kartu kur būtų galima siekti geresnio tarpusavio supratimo ir taip pat būtų galima pagerinti Europos institucijų veikimo supratimą, būtų galima uh, renkti informuotumo didinimo kampanijas ir taip toliau. Ir tai kartais yra paradoksalu, kad Europos piliečiai suvokia struktūras institucijų, tačiau nemato pritinės vertės ir nesupranta savo teisų ir savo galių, kaip jie galėtų daryti įtaką mm, europiniams procesams. Ir aš dar kartą nu, noriu padėkoti uh, ponui Hafner už jo nuveiktą darbą. Ačiū. Janachau. Pone Janachau. Πρόεδρε, ε, το πρόγραμμα αυτό Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Dėkuoju. Ši programa yra labai įdomi. Ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Europa tikrai tampa labai svarbi Europos piliečiams. Ypač svarbu Europa ir jauni piliečiai. Jeigu pažiūrėtume tendencijas, kurios šiuo metu kūrėsi Europoje, matome labai daug ekstremalių kraštutinių atvejų. Ypač kraštutinės e, dešiniosios partijos yra labai aktyvios ir aš manau, kad čia prasme ši programa gali suvaidinti labai teigiamą vaidmenį. Europos piliečiai panašu, kad turi jausmą, jog šiuo metu vyksta labai daug negatyvių įvykių dėl dabartinio socialinio modelio Europoje. Ir dėl viso to kalta Europos Sąjunga. Jie nesupranta tų pozityvių aspektų. Dažnai Europos piliečiai neįvertina tos naudos, kurią gavo, pavyzdžiui, daugybę metų be karo galbūt tam tikrus pozityvius dalykus priema kaip savaime suprantamą dalyką. Manau, kad ši programa turėtų būti tinkamai panaudota. Kolegė iš, kolega šiame pranešime išsakė tikrai labai gerų idėjų, gerų minčių. Manau, kad ši programa bus veiksminga nes kol kas diskusijos su jaunimu nedavė kokiu nors apčiuopiamų rezultatų. Priešingai, atsiprašau, um, man patinka pono Hafnerio pasiūlymas, kad mes turime sutelkti dėmesį į Europos istoriją, demokratizavimo klausimą, taip pat ir Europos institucijų vertę. Manau, Būtų labai naudinga, jeigu ši programa būtų susijęta su nacionalinėmis programomis, kurios šiuo metu egzistuoja. Žinoma, vyriausybės turėtų imtis drąsos ir pasinaudoti tą naudą, kurią galima gauti iš ES. Valstybės narės linkusios sakyti, kad viskas, kas gera, yra sukūriama valstybėse narėse, o viskas, kas bloga, ateina iš ES. Reikia, žinoma, ši programa gal, gal ir neišspręs visų problemų, bet parlamentas ir galbūt ypač mūsų komitetas galėtų išnagrinėti tas problemas. Ir panagrinėti, kaip nacionalinės vyriausybės sprendžia tas problemas kaip naudojamasi finansinėmis priemonėmis, lėšomis, kurios yra gaunamos iš ES. Taip pat galėtumėm pasižiūrėti, ka, kaipgi galima kovoti su tomis ekstremaliomis tendencijomis ir dar kartą dėguoju pranešėjų. Ačiū, noriu priminti. Norėčiau, kad pasisakinėtumėt labai trumpai. Ponas Bons, jums žodis. Yes, Taip, kalbėsiu labai trumpai. Aiškiname Mirandoje kalbama apie pasitikėjimo krizę Europos Sąjungoje. Ir toliau kalbama ir aiškinama, jog piliečiai nėra, ne visiškai žino, koks yra sąjungos vaidmuo ir laimėjimai. Ir čia pagrindinė gija labai aiški. Pagrindinė gija yra tokia, kad jeigu egzistuoja kokio nors nusivylimų dėl ES, tai yra dėl to, kad žmonės nesupranta ES. O jeigu jie suprastų, turėtų daugiau žinių, tuomet labiau vertintų ES. Galbūt ES turėtų būti savikritiškesnė. Galbūt žmonės pernelyg gerai, gerai supranta tą ES ir dėl to yra nusivylę, o ne dėl to, kad per mažai supranta. Dėkuoju. Bene, onorevole Guerrero. Ačiū, ponas Guerrero. Sí, gracias, seré brevísimo, ha hecho una referencia. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Pone Činaku kalbėjo apie tai, kad reikia veikti nacionaliniu lygiu, siekiant apginti europinį projektą. Tai svarbiau negu bet kada, būtent dabar. Mums reikia pademonstruoti, kasgi buvo padaryta, pasiekta valstybės narėms prisijungus prie ES. Manau, kad daugybė vyriausybių bando nustatyti visuomenės nuomonę prieš ES, kartais prieš kitas šalis, kartais yra kaltinamos trečiosios šalis dėl tam tikrų valstybių narių problemų. Ir būtent dabar svarbiau negu bet kada svarbu kovoti ir paaiškinti Europos piliečiams, kas yra tas Europos projektas tiek nacionalinių lygių, tiek europinių lygių. Tai reikia daryti subalansuotai ir tai atitinka tai, ką ponas Defner siūlo. Ačiū. Ponas Hefne, jums laikas atsakyti į pastabas. Kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti tiems, kurie pasisakė už jų indėlį į diskusijas. Aš visiškai sutinku su ponia Gurmei, kad Europos pilietiškumo piliečių samprata savoka yra labai svarbi. Turime tinkamai ją įvertinti. Pone Dženako taip pat keletą dalykų paminėjo, aš apie juos nekalbėjau, nes tiesiog nepakako tam laiko. Malonu, kad jūs juos paminėjote ir tai rodo, kad jūs atidžiai perskaitėte mano pranešimą. Man labai malonu, kad jūs teigiamai vertinate mano indėlį. ponas Gerero. Pritariu jūsų požiūrį. Tačiau kągi mes galime dar geriau padaryti, stiprindami ES, jeigu nerengdami programas, kurios skatintų tikrą Europą skirtą piliečiams, kurios ragintų dialogas Europos piliečiams, kai būtų apžvelgiama istorija, kai būtų žvelgiama ateitį, stiprinama uh, stiprinamas demokratiškumas ir taip toliau. Manau, tai labai vertinga programa, kuriai skirtos tam tikros lėšos. Kai kalbama, kad pernelik siaurai tam tikri dalykai apibriežti, mes galėtum tai išplėsti ir tikiuosi, kad galiausiai parengsime tinkamą pranešimą ir priimsime tinkamus sprendimus. Dėkuoju komisijai už parengiamą darbą. Hefner, e allora il... Ačiū, ponai Hefner. Jei norime, kad pranešimas būtų patvirtintas spalio 9, reikia patvirtinti pakeitimų teikimo datą. Siūlau e, rugsėjo 20, ketvirtadienį, vidurdienį. Aštuntas punktas siekis sukurti tikrą ekonominį ir pinigų sąjungą. Pranešėjas ponas Goltieri, e, ekonomikos reikalų komitetas mūsų paprašė pateikti nuomonę šio klausimu. Čia kalbama apie Europos tarybos pirmininko pranešimą. E, vyks pagal 50 straipsnį susitikimas tarp dviejų komitetų pranešėjų. Ir dabar galbūt e, reikėtų išklausyti pono Gortierį. Ir norėčiau paklausti, ar iš įvairiais lygiais išnagrinėjus e, valdysenos klausimą ir atsižvelgiant į tai, kad yra sąsaja tarp šių dviejų klausimų, e, šiuo klausimu rūpinasi ponas Goltieri ir ponas Traskovski. Taip pat mums reikia pereiti prie balsavimo, taigi klausiu, ar nebūtų naudinga uh, kad e, kartu aptartume šios du klausimus. Ne, neturiu omenyje balsavimo, aš kalbu tiesiog apie diskusijas. Jei kalbėjau apie balsavimą, tai turbūt e, susimaišiau. Ar reikėtų klausimas po klausimo aptarti šios du punktus? Pone Traskovski, ar galėtume kartu aptarti šios du klausimus? Man atrodo, kad tai geriausias sprendimas. Taip pat e, su mumis yra ir ponas Korbeta, jis atstovauja pono Van Rompojaus kabinetą. Taigi siūlau suteikti žodį abiem pranešėjim, pradėsime nuo pono Gotierį, nes jis yra pirmojo pranešimo autorius, o ponas Traskovskis paskui kalbės. Ar gerai? Prašom. Ačiū. Aš kalbėsiu apie nuomonę. Kadangi dėl jos reikia skubiausiai susitarti prieš balsavimą. Šis dokumentas yra dalis ir išsamesnio darbo, kurį dirbame kartu su ponu Traskovskiu. 50 straipsnis yra gana sudėtinga procedūra. Mes turėsime atsižvelgti į ekon komiteto nuomonę dėl mūsų siūlomų pakeitimų. Tačiau manau, kad tai neturėtų būti labai didelė kliūtis kadangi susipažinau su ponios Taisens pranešimo projektu. Manau naudinga, kad jie dalyvauja šioje diskusijoje. Taip pat, man atrodo, kad daug kas sudarė dėl jos pranešimo esmės, dėl to, kad susitelkima tiesi teisinių pagrindų. Taip pat e, dėl to, kad e, norint sukurti tikrą ekonominį ir pinigų sąjungą reikia sustiprinti ir konsoliduoti Europos išteklius, demokratinį legitimumą Europos parlamento užtikrinti. Taip pat e, turi būti pradėtas veiksmingas reformų procesas leidžiantis imtis veiksmų netidėliojant ir iš esmės. Nesileisiu į konkrečias detalės. Paminėsiu tik, tik tai, kad dėl šiam komitetui svarbių klausimų visi sutarė. Tik šiandien išdalinau pranešimą, nes kitaip neleido laiko apribojimai. Dabar norėčiau pakalbėti apie teisinės ir institucinius aspektus, dėl to ar reikėtų reformuoti sutartį, ar ją galima po pakeitimus inkorporuoti. Kaip jau minėjau, pagrindinė susitarimo susitarimo tarp mano ir ponios Taisen suderinamumo tekstų e, klausimas pagrindinis yra sąsajų tarp ekonominės ir finansų valdysenos ir ES valdysenos stiprinimas. Miguel Maduro surengė klausimus šiuo klausimu e, jų metu buvo pateikti labai įtikinantis argumentai dėl to, kad tarp vyriausybinė valdysena paremta procedūromis ir struktūromis, organizacijomis, tarp vyriausybiniais susitarimais yra būtina. Taip pat reikia išspręsti veiksmingumo problemas nes turime užtikrinti vienbalsiškumą ir tiesioginius veiksmus. Dabar, pagal dabartinę struktūrą įmanoma tik koordinuoti veiklą tarp įvairių valstybių narių. Taip pat būtina užtikrinti nacionalinių išteklių panaudojimo galimybę, susitarimą tarp nacionalinių parlamentų. Taigi dabartinė sistema ne tik, kad yra neveiksminga, bet kyla ir legitimumo problemų. E, kyla konfliktas tarp nacionalinio ligmens ir nacionalinių politinių diskusijų. Ir bendrų politikų, kurios remiasi Europos stabilumo mechanizmo ištekliais. Taigi nacionalin, kyla konfliktas tarp nacionalinių ir Europos politikų. Dėl visų šių priežasčių ir atsižvelgiant į legitimumą ir veiksmingumą, man atrodo, kad vienintelis galimas sprendimas būtų priskirti valdyseną europiniam lygmeniui tam tikrais klausimais ir sustiprinti eurozoną. Man atrodo, tai svarbu paminėti, kadangi dabar pastebima tendencija grįžti prie tarp vyriausybinio susitarimo ir yra stipri. Norėčiau pabrėžti, kad tokia alternatyva būtų ribojanti. Galbūt jis supaprastintų įvairias procedūras, tačiau tai reikštų, kad valdysena nebūtų tokia veiksminga. Taip pat būtų sudėtingiau pasinaudoti europinio lygio ištekliais. Taip pat manau, kad dabartinė teisinė sistema, nors ir yra legitimi, ir aš ateityje apie tai pakalbėsiu daugiau, dabar tik tais užsiminsiu. Taigi, turime priemonių sustiprinti tam tikrų eurozonos valstybių integraciją nepakengdami Europos instituciniai sąrangai. Procedūra 336 taip pat e, sustiprintas bendradarbiavimas. Galėtume žymiai priartėti prie tikros ekonominės ir pinigų sąjungos, nebūtinai turėdami pasinaudoti tarp vyriausybiniais susitarimais ir struktūromis. Atsižvelgiant į tai, kad kalbama apie sistemą, pranešimas suskirstas į keturias pagrindinės dalis. Pono Van Rompujaus ir ponios Tyson pranešimai taip pat yra panašios struktūros. Ten nagrinėjama konstitucinis aspektas, e, sutarčių reformos, dėrybos dėl sutarčių. Ponios Taisen e, pasiūlymai labiau yra susijęs su ES demokratiniu legitimumu, taip pat eurozonos valdysena. Peržvelgiant dešimt punktų, kurie sudaro mano nuomonę, turėčiau paminėti, kad pirmiausia – kalbama apie bankų sąjungą. Čia nagrinėjama galimybė pasinaudoti ypatingą procedūrą, numatančią ECB, Europos centriniam bankui galimybę pakeisti teisėkuros procedūras neteisėkuros procedūromis. Antras yra susijęs su finansinės finansų sąjunga. galimybę pakeisti atskiras kompetencijas bendromis kompetencijomis. Dėl to reikėtų pakeisti sutartį ir sakyčiau, kad straipsnis 136 numato galimybę numa, numatyti privalomą biudžeto stebėsenos galimybę apie tai kalbama. Taip pat galima būtų numatyti naujas priemonės, stebėsenos priemonės. Taigi, jeigu norime padaryti pažangą šioje srityje, sustiprinant biudžeto stebėsenos galimybės, tai galime padaryti tik sustiprinus parlamento vaidmenį ir pasinaudojant deleguotaisiais teisės aktais. Tai reikštų, kad reikėtų gauti parlamento pritarimą tam tikroms priemonėms. Tai yra tik viena sąlyga Taip pat reikėtų numatyti ir ekonominės sąlygas. Reikėtų ekonominė, užtikrinti ekonominę pusiausvyrą tarp biudžetinio stabilumo ir solidarumo, tačiau čia jau ne mūsų komiteto kompetencija. Trečias punktas yra susijęs su sutarties devintojo straipsnio svarba. Tai yra susisiejanti nuostata dėl socialinių priemonių. Šis punktas taip pat turėtų būti sustiprintas, jeigu norime geresnės prevencinės biudžeto stebėsenos, numatant įvairius parametrus dėl, dėl rezultatų, socialinio solidarumo ir taip toliau. Reikėtų panagrinėti teisinės galimybės įgyvendinti šią priemonę. Dėl to, kad trūksta reikiamų teisės aktų, mes e, svarstome galimybę numatyti teigiamas paskatas, kurios leistų sustiprinti, padaryti privalomas valdyseną dar efektyvesnę. Sekantis punktas yra toks pat kaip ir ponios Taisen pranešime. Tikra ekonominė ir pinigų sąjunga negali renkti, remtis vien taisyklėmis kaip reikėtų stebėti nacionalinius biudžetus ir politikas, bet taip pat tam reikėtų skirti ir daugiau išteklių. Reikėtų pažvelgti į struktūrinį, struktūrinį disbalansą ir, ir ciklinius elementus. Čia nagrinėjama galimybė pakeisti sutartį. Dabar yra kalbama apie eurozonos biudžetą, iš kurio galima būtų finansuoti tokią veiklą. Ir dabar daug kalbama apie susijusias rizikas kylančias eurozonos biudžeto atžvilgių. Jeigu jis būtų visiškai atskirtas nuo Europos biudžeto, tuomet kiltų pavojus, kad tai paveiktų tokių išteklių panaudojimo legitimumą. Taip pat galėtų sukelti problemų nacionalinių parlamentų lygmenyje, sukelti stebėsenos taip pat skaidrumo problemų. Taigi savo nuomonėje siūlau procedūrą, pagal kurią pasinaudotume į komisijos jau pateiktų pasiūlymų pasinaudoti lėšomis surinktomis iš mokesčių kylančių iš sustiprinto eurozonos valstybių narių bendradarbiavimo. Tai leistų sukurti tam tikrą daugia pakopį biudžetą. Dalis tokių lėšų būtų papildomos eurozonos, biudž... papildomos eurozonos biudžeto lėšos kurios būtų paskirtytos tam tikrais kanalais, kad paremtų dabar labai aktyviai aptariamą nedarbo fondą. Kalbant politiškai, būtų labai sudėtinga, jei būtų pasitelkti tik tais tarp vyriausybiniai instrumentai, tokie kaip Europos stabilumo mechanizmas ir e FSM. Kai dėl sekančio mūsų darbo tvarkės punkto yra dvi galimybės suteikti Europos stabilumo mechanizmui europinę perspektyvą. Tai galėtume pasiekti per pasinaudodami eurozonos ištekliais kaip pavyzdžiui permokos gražinimu, ar pasiremti 6.136 straipsnio papunkčių, kuris dar neįsigaliojo, bet e, įsigalios e, Vokietijos teismui paskelbus savo sprendimą. Tačiau tai prieštarautų galimybei ESM panaudoti kaip Europos priemoniai. Septintas punktas. Vėlgi čia kalbam apie sąjungos aspekto suteikimą, apie vystimas pakopomis, apie obligacijas Europos lygmenyje. Čia yra techninis klausimas, ten kalbame taip pat apie maržas. 153 straipsnis numato nuostata, kuri neleistų skirti lėšų gelbėjimui. Terzo blokų, tai raporto Fan Rompuy. Kitas klausimas e, trečias, tai yra susijęs su e, Marian Taisen pranešimu, kaip naudojama įprastinė procedūra ir uh, e, 136 straipsnio procedūra. Ir kaip tai susijęs su demokratiniu legitimumu. E, reikia galvoti apie tarp vyriausybinį susitarimą. Taip pat e, reikia prašyti, kad komisija pateiktų šiais klausimais e, nuomonę, mes turėsime paskui išnagrinėti, o, o taryba turės tarti savo nuomonę dėl ekonominės politikos gairių. Tai yra susijęs su 121 straipsnio antra dalis. Toliau Europos Sąjunga ir nacionaliniai parlamentai. Reikėtų vėliau dar išplėtoti šį aspektą kitame pranešime, gavus išsamesnių pasiūlymų. Tai yra. Ir vienas iš klausimų, kuris keliamas ir e, Van Rompojaus e, pranešime ir ataskaitoje, tai yra susijęs su trečiu ir ketvirtu blokais. Ar e, Europai reikia eurozonos šalių parlamento? Mano nuomonė yra neigiama techniškai tai nebūtų įmanoma ir būtų visiškai neproduktyvu turėti tokį parlamentą dėl paprastos priežasties. E, arena diskusijoms, keitimas informacija tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų e, yra naudinga. Pažiūrėkime, kai buvo su fiskalinė sutartimi ir tokiu būdu e, reikia galvoti apie pasiūlymus, tai siema su pono Traškovskio pranešimu. Ir e, galvant apie dabartinę sistemą, e, turbūt nereikia galvoti apie Europo, Eurozonos parlamentą. Taip pat egzistuoja tam tikri atitinkami sutarties straipsniai, kurie e, sako, kad Europos parlamento nariai atstovauja ne valstybėms, o piliečiams. Ir yra numatytos tam tikros procedūros, kurios numatytos e, dviejų priemonių pakete, tai susijęs su eurozona ir tarybos e, veiksmais pat e, atitinkamos procedūros numatytos šešių priemonių pakete. E, yra e, problemus dėl dabartinių pasiūlymų, tačiau vis tik tai mažiau negu kad kiltų pateikus kitokius pasiūlymus. Jeigu būtų reformuojamos sutartys. Ir jeigu atsirastų skirtingos narystės formos, kad būtų galima grįžti prie šio klausimo, tačiau e, esant dabartiniai padėčiai, galime tęsti e, darbą esant džentelmenų susitarimui. Jeigu bus e, komisaras egzistuoja atsakingas už uh, eurozoną ir e, taip pat frakcijos turėtų turėti galimybių kelti klausimus iškilus problemus, bet neturėtume daugiau e, numatyti priemonių, kurios e, sukeltų diskriminaciją tarp parlamento narių. Sutarties klausimai yra labai svarbus. Aš kalbėjau apie politinius aspektus, gal kur kas plačiau apie juos. Tačiau aš nenoriu dabar kalbėti apie tai, ar reikia keisti sutartį ar ne, ar sutartį reikėtų iš esmės reformuoti. Ar reikėtų vengti mini reformos? reforma būtų nepaprastai svarbi. Jeigu bus sutartis reformuojama, tai tada reikėtų galvoti apie kompetencijų klausimą. Jeigu norėtume užtikrinti didesnį legitimumą ES piliečių akise, tai turėtume galvoti apie sutarties reformą kur kas esmingesnė. Frakcijos taip pat e, turėtų galimybę geriau pasinaudoti artėjančiais e, parlamento rinkimais, siūlydamos e, savo kandidatus. Gal dėl tos priežasties parlamentas, po kitos kadencijos parlamentas turės geresnį, didesnį autoritetą piliečių akise. Nuomonėje sakoma, jog parlamentas yra pasirengęs pasinaudoti savo iniciatyvos teisę, kuri numatyta 84 e, sutarties e, straipsnėje dėl sutarties reformavimo. Galbūt kadencijos pabaigoje galėtume pagalvoti daugiau apie sutarties reformavimą ir tą mintį plėtoti per kitą kadenciją. Ačiū, ponė Goltieri. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Dabar ponas Traškovskis. Atsiprašau, turėsiu uh, e, keletą minučių išeiti, turiu paskambinti, bet ponia Gurmai pakeis mane. Kaip dirbsime. Bandome bendradarbiauti su ekon komitetu, kaip galima plačiau nebūtinai visuomet galvodami apie darbo tvarkos taisyklės. Mes norime, kad mūsų nuomonė būtų svaresnė, kad numato darbo tvarkos taisyklės. Mes turime galvoti, kaip e, spręsti e, problemas kartu su ekonomikos komitetu, pavyzdžiui, dėl bankų sąjungos mes e, turime pasakyti dėl galimų institucinių problemų susijusių su tuo. Vėliau mano ir pono Gualtieri pranešimas pasirodys dėl daugia pakopės valdysenos klausimai yra susiję su būtinybė taikyti lankščias nuostatas, kadangi realybė e, visą laiką kinta, turime galvoti apie ateitį ir apie problemas, kurios e, bus susijusios su bankų sąjungos atsiradimu. Aš daugiau dėmesio skirsiu pono Gualtieri nuomoniai, nes tai uh, susijęs su, jis susijusi su e, didesnėmis problemomis, bet taip pat turime galvoti apie ateitį komitete savo rengdami nuomonę ir, ir galvoti, kokius ateityje pateiksime pasiūlymus. Taip turime galvoti, ką turime daryti iškart. To reikia ne tik finansų rinkoms, bet ir mūsų išrinkusiems Europos piliečiams. Jie laukia ES, kad pateiktų rezultatų. Uh, Ir paskui turime galvoti, ką darysime ateityje, nes tai yra tarpusavė susiję dalykai. Tačiau turėtume vengti sudaryti įspūdį, kad mes parlamente dabar bandome tik uh, gilintis į savo aktualias problemas ir bandome kažkaip uh, pakoreguoti institucijų veiklą. Mes turime e, veikti išmintingai ir pirmiausia galvoti, kas aktualiausia piliečiams. Uh, kas e, žiūrėti, kas vyksta su euru, tai jiems aktualu ir kaip mes e, su juo tvarkomės taip pat, aišku, yra institucinių klausimų, kurių negalėsime išvengti, bet bent jau rengdamiesi darbams turime pagalvoti, ką pirmiausia su turimomis priemonėmis galime padaryti, uh, esant dabartiniams sutartimis ir netgi nekeisdami sutarties galime daug ką padaryti, net ir, pavyzdžiui, kuriant bankų sąjungą, bet taip pat ir didinant legitimumą parlamento. Roberto išsakė minčių, o taip pat girdėjome kitų minčių išsakytų per praeitus keletą metų apie tai, kaip, pavyzdžiui, Europos partijos galėtų tapti matomesnės, kad piliečiai pamatytų, kas yra siūloma, kokie skirtingi variantai siūlomi dėl ateities ir kokias programas mes pateiksime Europos parlamento rinkimams. Partijos galėtų pateikti programas taip pat žmonės, kurie vadovauja komisijai, galėtų uh, vadovauti diskusijai apie Europos ateitį. O ką dabar turėtume padaryti? Pirmiausia, galvoti apie aktualiausius klausimus. Apie pasiūlymus kurti bankų sąjungą. Sutinku su dauguma e, Roberto nuomonės minčių. Svarbiausi klausimai e, dėl institucinių dalykų, kuriant bankų sąjungą, yra išnagrinėti Joje mums svarbiausia išsaugoti bendrijos metodą ir sąjungos vientisumą, tai akcentuojama Roberto nuomonėje gana stipriai. Labai svarbu pabrėžti, tai, kad mums nereikia naujų institucijų ir tokiu būdu mes atsakome į kai kuriuos klausimus, e, kurie išdėstyti klausimų arba problemų dokumente. Mes galime aiškiai sakyti, kad pirmiausia, Europos parlamentas turi įgaliojimus e, spręsti e, dabartinės problemas. Mes esame išrinkti Europos piliečių ir neturėtume skaidytis dėl to. Ir mes esame e, ne vienintelis šaltinis legitimumo, turime bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, tą daryti pagal Lisabono sutartį ir nereikėtų kurti naujų institucijų, kurios tik dubliuotų kitų veiklą ir pasiūstų visai neteisingą signalą. E, pirmasis e, dalykas, reikia kalbėti apie e, protokolo starties dėl parlament, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo reikia galvoti apie klausimus, kurie aptariami, pavyzdžiui, kai susitinkame su jais, vyksta diskusijos dėl ES biudžeto ateities. Roberto labai aiškiai pasakė, kad mums nereikia ieškoti tarp vyriausybinių problemos sprendimų, kurie nesusijęs su sutarties apreiptimi. Turėtume galvoti apie e, sutartį ir apie tai, kad visos valstybės narės, kuriuoms tai aktualu, dalyvaus. E, kaip pasinaudoti e, glaudesniu bendradarbiavimu? Reikia ieškoti e, E, kla, atsakymą į klausimą, kaip kurti bankų sąjungą, ateityje apie tai turėsime galvoti, bet labai svarbu e, pasižiūrėti, ką sakė, sako sutartis apie gilesnį bendradarbiavimą. Visuomet e, buvo taip, kaip dabar. Konventas, kuris rengė konstitucinę sutartį, jau kalbėjo apie mm, glaudesnį bendradarbiavimą taip pat Amsterdamo ir Nico sutartyse apie tai kalbama. Ten būtent pasakyta, kad e, sustiprintas bendradarbiavimas yra taikomas iš principas tik tai tada, kai e, nebėra kitų galimybių. E, man kyla du klausimai. Sakiau jau, kad visiškai pritariu Roberto požiūriai. Taip pat galime kelti kitus klausimus, tik tai labai atsargiai tą reikia daryti. Dabar mano pirmasis klausimas. Kaip padaryti tai, kad ekonominės gairės taptų labiau privalomas, bet klausimas, kaip tai užtikrinti, vienas iš kelių būtų tarp institucinis sustarimas. Antras klausimas - ES biudžetas. Aš nesu tikras dėl to, ar mums iš tikrųjų reikėtų suplakti lėšas įvairias, pavyzdžiui, e, Europos stabilumo mechanizmo lėšas reikėtų e, įmesti į tą patį krepšį, tai yra priskirti prie ES biudžeto. Taip, problemos yra tarpusavie susijusios. Tai aišku, kai deramės dėl naujo biudžeto, e, dėl daugiametės programos 14-20 metams e, šios diskusijos tarsi užgožė e, kitas problemas, kas bus su euru. Bet mes turėtume ES biudžetą naudoti atsižvelgdami į tai, ką darome bandydami e, apsaugoti eurozoną, turėtume naudoti lėšas investicijoms, kad užtikrintume augimą Europoje. Tai būtų geriausia išeitis, bet nesu tikras, kad reikia e, pinigų, pinigus, kurios, kurie numatyti pagal skirtingas priemonės, laikyti ES biudžetu ar naujų juo papildomų sluoksnių arba lygių. Kalbame apie išteklius, apie naują biudžetą, galvojame, kad reikia viską apjungti ir kad reikia vieningų išteklių, pirmiausiai galvant apie eurozoną. Tai yra labiausiai prieštaringas Roberto nuomonės punktas. Manau, kad reikėtų dar labiau apie tai pakalbėti, skirti daugiau laiko, laiko diskusijoms. Manau, kad jeigu Europos biudžetą sudarys du lygmenys e, atsiras kur kas daugiau problemų, negu kad galėsime išspręsti, atsiras labai daug painiavos, piliečiai nebesupras, e, kaip viskas yra ir milijardus eurų panaudosime e, tarsi Europos e, biudžetą, tai bus klaidinantis dalykas ir paskui, jeigu bus labai sunku vesti darybas, jeigu bandysime apjungti tas lėšas. Paskutinis klausimas yra susijęs su procedūromis. Mes turėtume aiškiai suvokti, kaip norime dirbti toliau. Pirmiausia, taisant pranešimas mūsų nuomonė, paskui mūsų pranešimas dėl daugias sluoksnio valdymo, dėl to, ką norime daryti, reikia apsibriežti tam tikrus etapus ateičiai, reikia parengti poziciją dėl ateities, dėl institucinių pokyčių. Tie trys dalykai yra neatskiriami, labai sunku juos atskirti, bet reikia visą laiką galvoti apie tokią procedūrą, ne apie neužsimoti spręsti per nelik e, daug didelio skaičiaus institucinių klausimų. Dabar turime pirmiausiai galvoti apie šį pranešimą, bankų sąjungą ir apibriežti kursą ateičiai. Manau, kad Roberto bando daryti taip, bet mes turime užtikrinti, jog būtų, bus aiškumas dėl to, ką darysime ateityje Ir visą laiką turime nepamiršti, kad bendradarbiausime dėl šių klausimų su ekonomikos komitetu. Labai ačiū. Grazie, onorevole Tarkovski. E adesso... Ačiū, ponas Raškovski. Dabar ponui. Poniai Tyson, žodis prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už kvietimą dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Mums taip pat būtų malonu, jeigu ponas Gualterį atvyktų į mūsų komitetę, Ekon komitetą, kai ten svarstysime ketvirtadienį mano pranešimą. Ir ponas Gualterį yra pakaitinis delegatas mūsų komitete, tai neturėtų uh, kelti problemų, bet aš, jis kviečiamas atvykti į mūsų komitetą ir išreikšti savo nuomonę ir susirūpinimą, kad galėtum suderinti mūsų komitetų vaidmenį. Norėčiau paaiškinti keletą aplinkybių. Ekon komitetas yra vadovaujantis komitetas, e, Afkon komitetas yra nuomonė tiekiantis komitetas. Mes turime atsižvelgti į darbų grafiką ir priminti 225 straipsnį ir 42 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Mūsų tikslas suteikti komisijai, parengti komisijai sąrašą mums svarbių klausimų ir paprašyti komisijos pateikti teisėkuros pasiūlymus remiantis konkrečiais sudarties straipsniais. Štai tokia yra mūsų užduotis komitete ir būtent šią užduotį ir turime įgyvendinti. Tai nereiškia, kad mes negalime galvoti apie kitus dalykus, mes galime ir papildyti tą sąrašą, kurį teiksime komisijai. Tačiau būtent tais dalykais aš ir pagrindžiau savo pranešėją, kaip ekont pranešėja. Prieš vasaros atostogos ir po vasaros jau buvo surinkti du klausimai. Turime dirbti labai sparčiai, nes jau patikti pasiūlymai. Taip pat darbinis dokumentas apimantis daug klausimų ir pranešimo projektas. Jie dar nebuvo išnagrinėti ekon komitete. Darbo dokumentas, kurį aš parengiau su sekretoriatu, jis bus parengtas e, svarstymui su komisaru Barnie ir su Europos centrinio banko pirmininku, tam, kad galėtumėm parengti gairės ekon komiteto nariams. Ir po to, praėjus porą dienų, aš parengiau pranešimo projektą. Ir vasaros atostogų metu e, šį darbą dirbau Tačiau šie du dokumentai dar nebuvo išnagrinėti komitete, tai bus padaryta ketvirtadienį. Mūsų darbo tvarkė yra labai apkrauta, mūsų labai spaudžia laikas, kad galėtum užbaigti šį klausimą ir galėtum pirmininkų konferencijai pateikti rezultatus. Ir šis pranešimas taip pat yra indėlis darbo grupiai taryboje. Keturių pirmininkų E, pono Van Rupojaus, pono Baro, Baroso, pono Draghi e, prašymų yra rengiamas pranešimas dėl gairių, dėl e, laiko grafiko. Ir mes turėtum daryti įtaką šiam procesui ir dėl to reikia laiku parengti tą pranešimą ir laikytis nustatyto grafiko. Ir tas grafikas bus sukoordinuotas su sekretoriatu. Ketiname balsuoti ekont komitete 15 spalio vėliausiai, o po to e, tiesiog turėsime palaukti, pažiūrėti, kaip tas klausimas svarstomas įvairiose institucijose. Kolegos jau darė nuorodą į probleminį dokumentą ir kitus dokumentus. Taip pat mes girdėjome praėjusią savaitę apie blueprint dokumentą, kurį parengs Europos komisija. Ir šioje procedūroje mes, aišku, gausime labai įvairių idėjų, bus rengiami labai įvairūs dokumentai. Tačiau kuo daugiau idėjų ir įkvėpimo mes gausime, tuo geriau galėsime pasinaudoti jomis, rengdami tinkamus pasiūlymus. Savo pranešime aš norėčiau nurodyti 220 penktas straipsnis yra svarbus ir tai yra susiję su šio dokumento rengimu. O priedė mes prašom Europos komisijos imti konkrečių užduočių. Turime pasiūsti politinę žinę ir tai yra konstatuojamuose dalyse. Dėl to turime labai ilgą sąrašą konstatuojamųjų dalių. Mano pranešime paprastai tiek daug jų nebūna. Bet aš norėčiau, kad mes tikslingiau veiktumėm, apie esmę kalbėtumėm ir po to tuo remdamės galėtume e, prašyti komisijos parengti teisėkuros pasiūlymą. Turime būti ambicingi, kalbant apie tikslus, taip yra trūkumų, kalbant apie atskaitomybės rytę, e, demokratinės atskaitomybės rytį, taip pat Europos Sąjunga vis dar yra krizėje. Turėtum galvoti plačiau, neapibrėžę sutartys ir nei yra apibrėžta uh, Europos institucijų kompetencijos rytyje. Reikia užtikrinti reikiamas priemonės, kad galėtume siekti savo tikslų ir atlikti visus reikiamus namų darbus, kad šių tikslų pasiektume. Taip turime užsimoti gana plačiai, tačiau tuo pat metu atsižvelgti, kad gali labai netikėti ir greitai atsirasti pokyčių. Dėl to pirmiausia reikia ieškoti sprendimų remiantis sutarčių taikymos rytimi. Ką aš, ką aš noriu pabrėžti šiame pranešime? Pirmiausia, Europos parlamentas turi būti įtrauktas į šį darbą. Mes nebuvom pakankamai įtraukiami iki šiol. Ir aš tai miniu labai konkrečiai pranešime. Turime išnaudoti visas sutartyse numatytas galimybės ir tuo pat metu mums turi būti sutikta galimybė pateikti komentarus tais atvejais, kai sutartis reikėtų iš dalies keisti. Tačiau tie pakeitimai neturi užkirsti mums kelio dirbti tą linkmę, remiantis, ką jau dabar numato sutartis. Kalbant apie bankų e, e, sąjungą, ar tai minėjo ponas Van Rumpojus, tai yra pats e, svarbiausias uždavinys, skubiausias uždavinys. Bankininkystės sąjunga yra svarbi ir jeigu mūsų tikslas ir mano kaip pranešėjos tikslas yra užtikrinti kad mes išeitėm iš šios krizės, mes turime galvoti ne, ne tik apie trumpą laikotarpio tikslus, bet ir apie ilgesnį laikotarpį, apie e, ekonomikos ir pinigų sąjungos keitimą. Tai yra būtinos sąlygos. Apie tai jau buvo kalbama Europos vadovų tarybos lygmenių. Taip egzistuoja ryšys bankininkystės, e, e, bankininkystės krizės, finansų krizės ir praėjusią savaitę buvo pateikti komisaro Barnie e, konkretus teisėkuros pasiūlymais dėl bankų priežiūros. Buvo parengtas pranešimas e, remiantis tais pasiūlymais. Ir mes turėtume pasižiūrėti, kaip galima suderinti tuos dalykus. Šia linkme mes turime kažką konkrečiai pasakyti ir tai turi būti suderinta su E, tolesnių vertinimų, kurie atliks ekon komitetas šioje srityje. Taip pat yra klausimas dėl bankų problemų sprendimo fondo, dėl indėlių garantijų sistemų. Aš nesileisiu techninės detalės, tai jeigu klausite mano nuomonės, aš manau, kad jeigu gyvendysime priežiūros mechanizmą, tuomet bankų problemų sprendimų fondas ir indėlių garantijų sistemos turi būti organizuotos vieningai, vienodai. Turime užtikrinti bankų priežiūrą, kurie ir bankai turėtų priklausyti nuo nacionalinių priežiūrų, jeigu jie priklausytų tik nuo nacionalinių priežiūros sistemų ir indėlių garantijų sistemų, tai būtų klaidingas kelias. Turime elgtis labai uh, atsargiai ir labai budriai stebėti visus pokyčius, kai kalbame apie naujos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimų. Mūsų pasirinkimas yra labai svarbus politinė prasme. Kokio pobūdžio priežiūros institucijos norime, kokia, kokias šalis apimtų, kokius bankus, kokias užduotis vykdytų. Savo pranešimo projekte jis iš, jums išsiuntinėtas, mes kalbam apie Europos centrinį banką, nes ši struktūra jau egzistuoja, jau veikia, jinai yra patikama, patikima ir jinai gali greičiausiai, sparčiausiai reaguoti į problemas, kurias reikės spręsti toliau fiskalinė sąjunga. Kitas aspektas, ponas Gualtierė apie tai taip pat kalbėjo. Deja, daug kas buvo daroma nesižvelgiant į bendrijos metodus. Taip daug ką reikia daryti labai sparčiai, tačiau pranešime viskas, dėl ko prieima sprendimai, turėtų būti tinkamai įgyvendinta. Kol kas mes dar neįvertinome fiskalinio susitarimo pasiekmių, reikia galvoti apie kitus žingsnius. Kol mes įgyvendinsime tuos pirminius žingsnius, reikia apgalvoti, kaip toli galime eiti, koks, kokio lygio fiskalinės integracijos norime ir reikia mums siekiant pažangos solidarumo srityje, kokios pusiausvėros mes norime siekti. Tai yra, e, apie tai kalbėjome ekon komitete, manau, kad ir jūsų komitete apie tai turėtų būti kalbama. Toliau apie, apie ekonominę integraciją. Ar reikia sprendimų, kurie būtų privalomi, kaip e, integruoti tos dalykus turime programą Europą 2020 socialinė, e, socialiniai ir ekonominiai klausimai yra labai svarbus, juos turime užtikrinti Reikia pagalvoti, kaip šios dalykus padaryti labiau privalomus. Ir gal čia reikia meduolio ir e, bizūno principą taikyti. Kai kalbam apie ateities federalizmą, reikia galvoti apie paskatas valstybėms narėms, kad jos norėtų imtis tolesnių žingsnių. Reikia rasti tas paskatas, kad šis procesas atrodytų patrauklesnis valstybėms šalims, kad būtų užtikrintas didesnis koordinavimas. Tai turi didesnį potencialą negu vien e, sankcijų skirimas. Toliau mokesčių politikos suderinimas, kai kalbame apie ekonomikos integravimą, negalime galvoti vien apie mokesčių, čia būtų tik tai pusė darbo. Mes siekiame mm, finansinio integravimo, e, finansinių sandorių, mokesčių įvedimo, konsolizuotos mokesčių bazės įvedimo. Būtent čia mes tą kryptim ir turime judėti, kad būtų labiau integruojama. Tačiau, kai kalbam apie mokesčių sistemą, reikia žengti kokybišką žingsnį į priekį, kokybinį žingsnį į priekį. Reikia siekti sažiningesnių mokesčių sistemus, kad valstybės narys užtikrintų mokesčių surinkimą ir kovotų su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu mokestinėje srityje. Čia mes e, laukiame iš jūsų komitete didžiulio indėlio, o iš savo pusės galiu pasakyti, jeigu mes nustatytume bendras taisyklės ir nekurtėm naujų institucijų, tuomet parlamentas turėtų būti įtrauktas į e, sprendimų prieimimo procesą. Jeigu galios būtų perduotos e, kitam lygmeniui, iš nacionalinio lygmens į ES lygmenį, tuomet demokratinė atsakomybė taip pat turėtų būti perduota į tą lygmenį, kuriam įgaliojimai sutikti. Tai turi būti tame pačiame lygmenyje. O jeigu pažiūrėtume į institucijas, kurias kuriame, turime užtikrinti, kad kūriamos institucijos būtų, kad jos dirbtų užtikrinant demokratinę atskaitomybę. Ypač tai svarbu, kai valstybės narės nusprendžia sutelkti tam tikrus įgaliojimus ir galės. Aš laukiu pakeitimų, norėčiau žinoti, koks yra jūsų komiteto jūsų komiteto nuomonė, aš ketinu glaudžiai bendradarbiauti su visais ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėtume išspręsti kai kurias problemas ir pasiekti politinį sustarimą tarp politinių frakcijų. Ir tokiu būdu galėtume rasti šios krizės sprendimą. Ir jeigu sukursime tokią ekonominę ir politinę sąjungą, kuri būtų veiksminga, kuri turėtų reikiamas priemonės, kad tokio pobūdžio krizių būtų galima išvengti ateityje, Ir jeigu iškiltų tokios krizės, mes galėtume jas išspręsti žymiai greičiau. Man, manau, kad dar neturėjom taip ilgai besitenčios krizės. Reikia priemonių, kurios padėtų jas išspręsti. Ačiū. Eh, Ačiū. Dabar paprašysiu pono Van Rompujaus kabineto atstovo pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, visada džiugu sugrįžti ir susitikti su buvusiais kolegomis bei draugais. Tikiuosi, kad vis dar esate mano draugai šiame komitete. Daugia pakopė valdysena pati savaime nėra įtraukta į Europos vadovų tarybos darbo tvarkę, nei į jos pirmininko darbo tvarkę išskyrus tai, kad šio klausimo aspektai galbūt pasirodo jo pranešime apie ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimą. Taigi, pirmininkė, manau, buvo protinga darbo atvarkiai apjungti šios du klausimus, kadangi daugia pakopės valdysenos mintis kyla ir kitose kontekstuose ir taip pat potencialiai šiame kontekste. Prieš rengdamas savo pranešimą kartu su kitais trimis pirmininkais, pirmininkas Van Rompuy vykdo plačias konsultacijas. Todėl jis viešai paskelbė prieš porą savaičių dokumentą šiuo klausimu. Šis problemų, problemas išvardintis dokumentas siekia sukelti kaip galima didesnę reakciją, atsaką. Kalbama apie ES demokratinį legitimumą ir jame sakoma, kad Europos lygmens stipresnė sprendimų prieimimo gale ir demokratinis atskaitomumas vienas kitą papildytų ir todėl būtina užtikrinti, kad nacionalinė ir Europos parlamentas įsitrauktų į bendrijos metodo vykdymo užtikrinimą. Dabar keturi pirmininkai yra prie šios išvados. buvo pasirodę informacijos, kad buvo siūloma tų keturių pirmininkų įsteigti atskirą struktūrą šioje srityje. Tačiau taip nėra. Eurozonos parlamentą, bet iš tikrųjų taip nėra. Siekiama nustatyti kokie esminiai pokyčiai yra būtini, dėl kurių būtina susitarti, jeigu norime Europos ligmenyje numatyti papildomus įgaliojimus. Ir kaip organizuoti tų demokratinį atskaitomumą, atskaitomybę. Taigi logiška būtų sekti šią kryptimį. Taip pat tai yra logiška ir dėl kitos priežasties. Nereikėtų skubėti imtis veiksmų, neišklausius visų valstybių narių Europos parlamento nuomonės. Šis probleminis dokumentas siekia užtikrinti dvišalius, dvišalės dėrybas su Europos institucijomis ir valstybėmis narėmis, taip pat daugia šalės diskusijas ir tik tada pirmininkas kartu su kitais pirmininkais parengs savo pranešimą. Noriu pabrėžti, kad šios dabar vykstančios konsultacijos nėra dėrybos. Jos skirtos padėti pirmininkui parengti savo pranešimą ir jį pateikti per Europos vadovų tarybą, kuri ir buvo paprašytas jisai parengti tokį pranešimą. tas susitikimas ir jo metu e, parengtos išvados nereikš, kad procesas bais, baigėsi. Kaip tik po jo bus pradėtos įgyvendinti, ar tai būtų teisėkuros procedūros, ar sutarčių keitimo procedūros, kurios vyks pagal numatytą grafiką. Taigi procesas tik prasideda. Dar bus daug progų visiems susijusiems e, išsakyti savo nuomonę. Pirmininkas labai rūpinasi, kad būtų atidžiai išklausyta parlamento nuomonė, kaip ir žinote, ir dėl šios priežasties parlamentas taip pat buvo įtrauktas į šį procesą. Pirmininko užduotis nėra lengva. Jis pirmininkauja Europos institucijai, kuria, kuriai pirmininkauti yra sudėtingiausia – kadangi jis susitinka tik periodiškai ir privalo pasiekti 27 konsensusą per kiekvieną tą susitikimą. Taigi jo užduotis tikrai nelengva. Jis turi užtikrinti būtiną, poli, pol, užsitikrinti būtiną politinio palaikymo lygį aukšto lygio institucijoje Ir taigi tokia, draugai, yra dabartinė situacija. Mes visi nekantriai laukiame, kaip ji klostysis per ateinančias savaitės ir mėnesius. Galbūt tai yra vienas svarbiausių procesų, kuriuose dalyvavo ES per pastaruosius metus ir taip pat laukiu iš, iš jo kilsiančių diskusijų. Ačiū. Honorable Horbert. Ačiū, ponė Korbetai. Žvelgiu į laikrodį ir matau, kad pastaboms laiko nebeliko daug. Taigi prašyčiau kalbėti kaip galima trumpiau, nebent nuspręsime sugrįžti prie šio klausimo po balsavimu. Tačiau tai reikštų, kad užsitęs bus nukeltas ir koordinatorių posėdis. Arba galėtume aptarti šį klausimą sekančio posėdžio metu. Tačiau, bet kuriuo atveju, pirmą žodžią paprašė ponas Daf, taigi prašom. Pirmininkė, dėl proceso. Nemanau, kad jis dabar, kad dabar būtų tinkama komitete diskutuoti šiuo klausimu. Dabar šis klausimas yra per platus, per daug sudėtingas mes tiesiog negerbtume šio klausimo svarbos ir mūsų pranešėjo darbo ir net pirmininko Van Rompujaus ir jo pagalbininkų darbo, jeigu per tris minutės aptartume jį. Norėčiau tik pasakyti, kad mes kaip komitetas turime susitelkti ties būtinybę užtikrinti ES vieningumą, teisės viršenybę ir pabandyti surasti tai mūsų kuriamai finansų sąjungai tokią ekonominę valdyseną, kuri pasiteisintų. Aštrinant konfliktą tarp bendrijos metodo, prieštara tarp bendrijos metodo ir federalinio valdymo, klystume. Aišku, kad reikėtų pasitelkti abi sistemas, jeigu norime žengti į priekį. Mums nebūtų pavykę susitarti dėl finansinio susitarimo sutarties ar stabilumo mechanizmo, jeigu nebūtume pasitelkę sutarties už ES sistemos ribų. Jeigu norime žengti į priekį ir konsoliduoti, apjungti įvairias krizės valdymo priemonės, tuomet turime eiti į priekį, keisti ne tik sutartį, bet taip pat daryti pakeitimus valstybių narių nacionalinės nuostatas, įskaitant ir Vokietiją. Norėčiau, kad svarstydami taisant pranešimo klausimus, kad atsižvelgtume, kad, kad stengtumėmės pasiekti 176, 176 straipsnio mišrų statusą, kur numatomas, numatoma vieninga stebėsenos sistema, įskaitant uh, Europos banko priežos instituciją ir Europos centrinį banką. Jeigu išsiaiškintume dėl šio esminio klausimo, tai jau būtų didelis žingsnis į priekis. Ir dabar devynios valstybės narės nepriklausančios eurozonai tačiau neturinčios išlygos taip pat neturi būti pamirštos. Kaip žinote, iš iki šiol gautų pasiūlymų yra daug dar neiškių vietų, kurios paaiškėjo savaitgali kalbantis Kipro kontekste. Ir aš siūlau surenkti specialų, ypatingai komiteto posėdį kitą savaitę, kad galėtume tęsti diskusijas šiuo klausimu. Grazie, onorevole Daff. Dunque, io mi trovo in questa difficoltà. Dėkoju, ponė Daff. Dabar tikrai iškilo problema man, kaip pirmininkui. Reikėtų jau dabar balsuoti ir norėčiau, kad tą darytume. Tačiau diskusijos dėl e, pranešimų turi kažkada būti surenktos, jeigu jūs sutinkate. E, tai e, noriu kai ką pasiūlyti. Turime du pranešimus. Pirmasis pono Gualtieri, antras pono Gualtieri ir e, Traškovski. Dėl pirmojo pranešimo numatykime tvarkaraštį datą, iki kada e, galima pateikti pakeitimus, o antrą pranešimą aptarsime po balsavimo. Ir tie, kas norės, galės pasisakyti. E, jeigu sutinkate, pranešėjai, ponia Gualtieri, ar sutinkate? Turėtume vengti E, pavojaus, kuris gali kilti, jeigu atidėsime labai svarbės diskusijas ir paskui nebebus laiko visų etapų būtinų praeiti, pavyzdžiui, pateikti pakeitimus. Aš nelabai e, būčiau linkę sutikti su tuo, kad galima pateikti pakeitimus. E, nediskutuojant, nediskutavus. Taip pat nemanau, kad ponia Taisen galėtų dabar turėtų laukti, kol mes baigsime balsuoti. Gal jinai galėtų atsakyti kla, į klausimus. Mūsų balsavimas ne visuomet užtrunka tiek, kiek numatyta laiko. Galbūt galėtume šiek tiek laiko skirti tolesnei diskusijai. Tai, ką minėjo ponas Daf, taip pat yra labai svarbu diskusija dėl turinio ir pakeitimų turi vykti kartu. Jeigu nukelsime e, pakeitimų svarstymą, tai reikia nukelti ir e, pačią diskusiją dėl esmės. Pirmininkas, gerai. Galėt galėtume dabar pasitarti, ar reikėtų balsuoti iš karto ar ne, ką kolegos mano. Galbūt vis tik tai kolegos, e, kurie atėjo balsuoti, galėtų palaukti, neišeikite, nes kitaip balsavimas e, ne turės galios. Jeigu sutinkate, pratesime diskusiją, o dabar e, kitam pagal sąrašą norinčiam kalbėti, ponas Brons ir. Uh, paskui išklausysime atsakymus. Ar sutinkate? Pone Taisen. Ponas Daf, pirmininkė. Aš manau, kad labai daug žmonių atėjo e, balsuoti dėl to nepaprastai svarbaus e, daugiau sukelčio Čekijos protokolo. Bet Mums reikia tikrai kur kas daugiau laiko, negu kad liko šiandieną pranešimui aptarti. Siūlau surenkti neįlinį posėdį kitą savaitę ir aptarti šį klausimą. Come sempre, quando si tratta di prevedere riunioni straordinarie, ci sono complessità tecniche di inter. Visuomet kyla techninių problemų, rengiant neįrinius e, posėdžius sunku rasti salę ir panašiai. Ponas Triškovskis, aš nemanau, kad kas nors nepaprastai aktualu yra koordinatorių posėdėje numatytas varstyti. Mes galėtume dar e, paskirti valandą diskusijoms dėl šių pranešimų. Pone Taisin. E, ponas Gualtieri. Pirmininkė, norėčiau sureaguoti į tai, kas sakė ponė Taisen dėl procedūros. Dvi minutės suteikite man. O paskui po balsavimo galėsime kalbėti iš esmės. Pirmininkas, norėčiau paklausti ponios Taisen, kiek ji turi laiko, ar ji gali palaukti, kol mes balsuosime. Um, Tada dvi, tris minutės skiriu Jums, kad atsakytumėte į ponios Taisen išsakytas mintis ir e, balsuosime. Ar sutinkate, ponė Taisen, su tuo? E, pranešėjai sureaguosi Jūsų mintis, o visą kitą aptarsime jau po balsavimo. Pirminkė, manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Aš e, mielai e, pabučiau jūsų komitete, bet kaip suprantu, nemažai laiko skirta balsavimui. E, tai aš turėsiu kitų raitį, nes turiu kitų įsipareigojimų. Rytoj ryte e, mes balsuosime dėl dviejų priemonių paketo, bet aš išklausysiu dabar jūsų pirminių reakcijų, o vėliau su jumis dirbsime, aptarinėsime pakeitimus. Bet e, mielai išklausysiu jūsų pirminės reakcijos. E, jūs E, galėjote nuo rugsėjo 7 dienos jau skaityti mano pranešimą. Kolegos e, galėjo pasižiūrėti į, kas jame yra ir pagalvoti, ką jūs pagal savo komiteto kompetenciją galite pasiūlyti. Aš jūsų išklausiau ir atrodo, kad jūs galvojate apie ilgalaikę perspektyvą ir taip pat apie klausimus, kurie yra platesni negu mano pranešimo prieptis. Taigi galbūt e, pirmiausia iš, iš, įsiskaitykite į pranešimą ir vėliau pateikite pasiūlymus. Bet aišku, jūsų pirminė reakcija labai į man aktuali ir įdomi. Pone Taisin, aš noriu paklausti jūsų, ar jūs galite pasilikti, kol baigsis balsavimas. Kiek dar galite būti šią popietę? Jeigu valandą galite pasilikti, tai tada dirbsime kaip siūlo ponas Gualtieri. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponai Gualtieri, jūs galėsite paskui pakomentuoti jo reakciją, paskui vyks balsavimas. O paskui jau, kai jūs išeisite, dar mes diskutuosime. Ačiū. Norėjau sureaguoti į vieną dalyką, ką pasakė ponia Taisin, pati aktualiausia mano nuomonė. Tai yra jos pranešimo teisinis pagrindas. O paskui per tolesnės diskusijas aš e, tikiuosi, kad galėsiu informuoti, po, po diskusijų galėsiu informuoti apie tų diskusijų turinį. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Taisen, kad atvyko pas mus ir noriu paaiškinti, kaip aš e, žiūriu į jos pranešimo teisinį pagrindą. neturėtume kalbėti tik apie konstatuojamasias dalis, bet reikėtų šnekėti ir apie pačią nuomonę. Jeigu laikysimės griežtai teisinio pagrindo, tai tai neįmanoma. Ir jos projekte kai kurie dalykai net nesispindi. Jau egzistuoja teisinis pasiūlymas dėl bankų sąjungos. Taigi neakcentuojame šiuo aspekto dėl sutarčių reformos. Aš sutinku su ponė Taisen. Yra du esminiai fiskalinės ir ekonominės sąjungos aspektai. E, pranešimo priedė ponė Taisin sako, kad mes neprašome naujų teisės aktų, mes norime gyventinti dviejų priemonių paketą. Sutinku. Bet laikantis griežtumo principo, jeigu prašoma įgyvendinti reglamentą, e, taip pat reikia galvoti apie trialogą ir tai nesusijęs su teisėkuros iniciatyva. Ponios Taisen pasiūlymas iš tikrųjų nėra teisėkuros pasiūlymas. Egzistuoja tam tikra procedūra, e, ir tam tikras teisinis pagrindas tokiems dalykams, o dabar tai yra neįmanoma. Aš manau, kad ponia Taisen teisingai elgesi, nes ji nori užsitikrinti daugiau lankstumo. jinai priedė kalba apie teisės aktus, kuriuos jau yra komisija pasiūliusi. Todėl manau, kad būtų neblogai jeigu būtų e, įdėkti klausimai susijęs su demokratiniu legitimumu, taip pat klausimai susijęs su sutarties reforma tiek e, konstatuojamojo dalyje, tiek e, straipsniuose. O priedas turėtų likti taip, kaip ji įsivaizduoja. Mes turėtume turėti galimybę uh, E, vėliau iš rezoliucijos išbraukti tam tikrus dalykus ir rašyti juos į priedą arba į e, konstatuojamąją dalį. Taip pat e, kai ką pastebėjo ponas Korbetas. Dėl įvairių priemonių įrašymo, kurios nebūtinai susijusios su teisėkuros pasiūlymais. Pone Taisin, ar jūs norite sureaguoti, o paskui mes jau tęsime balsavimą? Pirmininkė, nenoriu piknaudžiauti jūsų kantrybę. Egzistuoja trys elementai. Ponas Galtieri viską labai gerai apibendrino. Uh, E, mes turime konstatuojamą dalį, kur atsispindi mūsų politinė nuomonė, paskui turime rezoliuciją ir turime priedą, kur išdėsti tos teisėkuros e, mintys dėl teisėkuros pasiūlymų. Mes norėtume, kad komisija pateiktų teisėkuros e, pasiūlymus dėl e, šių klausimų. Reikia pasižiūrėti, kaip veikia institucijos, kaip tai e, atitinka e, keturių ramščių e, veikimą, keturių ramščių, kurie aptariami Van, pono Roman Rompojaus ataskaitoje. Um, e, ekonomikos komitetas balsuos dėl pranešimo Jūsų komitetas balsuos dėl nuomonės. Rugsėjo 20-ąją mes jau turėsime balsuoti, turėti rezultatą, nes viskas e, plėtojasi labai greitai. Mes e, mielai būtume parengę aukštesnės kokybės pranešimą, bet nebeturime tam laiko. Turime stengtis padaryti kaip galima geriau e, viską ir laiku. Ačiū, ponė Taisin. Diskusijos dabar nutraukiamos, kad galėtume uh, pereiti prie balsavimo, o po balsavimo diskusiją tęsime. Tra la commissione con lei in particolare e la commissione eh, A. Dėkoju komisijos atstovams, dėkoju Jums, ponė Taisen. Manau, kad diskusija buvo tikrai labai naudinga. Dabar galime pereiti prie balsavimo. sì, la votazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea alla Repubblica Pirmasis e, balsavimas dėl e, pagrindinių teisų hartijos e, taikymo Čekijos Respublikoje. Konsultavimasis. Taip vadinasi šis klausimas. O antras balsavimas yra tvirtinimas. Jau vyko diskusijos, niekas neprašo žodžio, taigi galėsime balsuoti. Balsuojame dėl e, protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių hartijos taikymo Čekijos Respublikai projekto konsultavimasis. Pirmoji pastraipa, 30 pakeitimas, e, Traškovskis. Kas už? prieš. Susilaikė. Vieno balso persvara priimta. 12 už 11 prieš. 31 pakeitimas atkrenta. Jokių problemų, atrodo, nėra. 32 pakeitimas. Atsiimtas. F konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas. Ponas e, Mesešmit už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. G konstatuojamoji dalis. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta, e, atkrenta. H konstatuojamoji dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už. Trečias pakeitimas pirmininkė neatkrenta, dėl jo reikia balsuoti. Dėkuoju. Turime balsus dėl trečiojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikę. Atmestas. Ketvirtasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis. Už, prieš prieš, susilaikė atmestas, šeštasis už, prieš, susilaikė atmestas. Septintasis toks pat, aštuntas už. Prieš susilaikė, atmestas, nes 11 balsą už 11 prieš. Devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvyliktasis. Už prieš. Susilaikė. Dar kartą 11 už 11 prieš, taigi atkrent, atmestas dešimtasis. Už. Prieš. Prieš atmestas. Vienuoliktasis pakeitimas, ponios Gurmai, atsiimtas. Tryliktasis. Už. Prieš. Susilaikė, atmestas. 15 atsimtas, taip ponia Gurmai, o 14 kartu su 13 vienodi, dabar 16 už, prieš, susilaikė, priimta, 17 už, prieš, priimtas 12 už 11 prieš, 17 priimtas, 18 e, suderintas su 17, 19 už. Prieš. Tokia pat dauguma priimtas vieno balso persvara 20 Ashley Fox ir kiti, kas už. Prieš susilaikė ta pati dauguma priimta. 21 už, prieš, susilaikė, ta pati dauguma priimtas, 22, už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 už, prieš, susilaikė, atmestas. 24. Už. Prieš. Susilaikė, atmestas. 25. R konstatuojamoji dalis už prieš priimta. 26 pakeitimas. Ar iškilo problema? 26 atsimtas, 27 už. Prieš. Priimtas. 28 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dabar Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto, kas už. Ponas Def, tai yra balsavimas dėl teisėkuros pasiūlymo ir reikia balsuoti elektroniniu būdu ir prieš. Ar visi turite korteles? Ar pasirengę visi balsuoti? Jeigu neturite kortelės, tai ką daryti? Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. 22 už balsavo 22, 11 už, 10 prieš. Vienuolika už, dešimt prieš, vienas susilaikė, o kas e, neturėjo kortelės, dvylika už, vienuolika prieš, vienas susilaikė. Priimta. Allora alla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 balsavimas už pranešimo projektą. Balsavimas pradedamas. Sorry, uh, I, I just wonder, perhaps we could... Ponas Dav, gal būtų galima patikslinti tai, kad, kad dabar periname prie sprendimo. Tai yra ar vadinti konvenciją ar ne. Ar sušaukti konvenciją ar ne kondamta ar ne. Taigi aš norėčiau, kad e, nariai balsuotų už. Thing. I, I know, I know it's very strange to hear, but I, the first time ever I haven't called. Tai keistas dalykas, pirmą kartą čia buvo kalbama apie konvento sušaukimą. Taigi dabar dar kartą skelbiu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ne visi balsavo. Dabar balsavo visi už 20 prieš 1, vienas susilaikęs. Dar čia turime pridėti dar vieną balsą. Girdėjau kieno. Al kolega Daf per questa faticosa conduzione. Ačiū ponui Daf. Baigiame spręsti labai sudėtingą klausimą. Toliau dėl, 17, dėl 70 straipsnio taisyklių. Komplesso. Tai gana sudėtingas klausimas. Septyniasdešimtasis straipsnis dėl darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnių dėl tarp institucinių dėrybų teisėkuros procedūrų metu pakeitimų. Čia yra daug kompromisų. Dėl jų visų reikia balsuoti atskirai. Pirma A kompromisas. Kas už? Prašau balsuoti. Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau einame prie ketvirto kompromisinio pasiūlymo. Kompromiso B, chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Chi è contrario? Chi... B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas. Pirma dalis C1. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Vis dar C kompromisas antra dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Vis dėlto C kompromisas trečia dalis kas už. Prieš susilaikė priimta. Toliau dekompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisase. Čia padalinta dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Trečia dalis. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirta dalis. Už prieš. Atmesta. Atmesta periname prie F kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. B kompromisas padalintas į dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas H. Dalimis. Pirma dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už. Prieš. Nepriimta, nes vienodai balsų toliau ketvirta dalis kas už. Kas prieš. Priimta. Penkta dalis kas už. Prieš susilaikė, priimta. Šešta dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir galutinės balsavimas. Kas už, prašau pakelti rankas, prieš, susilaikė, priimta. Vienas susilaikęs. Sveikiname poną Gurero ir džiaugiamės ir sveikiname jo tikrai gerai atliktą sunku darbą. Ponas Češpovski. EPP frakcijos vardu noriu padėkoti Enriko už jo kantrybę visų pirma. Ačiū. Ponas Taf, savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti,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 25 žingsnius nužengti, kad galėtumėm pasiekti tikslą. Dobbiamo adesso votare il, il eh, rapporto Rangel, Paolo Rangel, sul semestre europeo. Toliau turime pono Rangel pranešimą dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Pirmiausia, D kompromisas. Kas už? Prašau pakelti rankas. Prieš. Susilaikė priimta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas atkrinta, ar taip? Turime balsuoti dėl ketvirto pakeitimo, kas už? Prieš. Pirmininkas atsiprašo čia nebuvo aišku. Dar kartą balsuojam už ketvirtą pakeitimą. Kur yra Gualtieri? Prašau pakelti rankas, kas už. Dar kartą pirmininkas atsiprašo. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Pakelkit rankas. kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas atkrenta, bet turime balsuoti dėl šešto pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už. prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas. Dviem dalimis. Kas už pirmą dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? prieš. Atmesta. Ponas Tav. Dėl devintos pastraipos kompromiso, kuri, už kurį tik balsuosim, už kurį netrukus balsuosime. Ar pranešės priimtų žodinį pakeitimą, kad būtų galima žodį the... vietoj national sakyti wide, kalbant apie šį semestrą. Čia reikia kalbėti apie nacionalinę nusibę ir europinę. Čia negalima kalbėti vien apie e, nacionalinį lygmenį arba vien europinį lygį. Ir formuluoti, kurią aš turiu dėl šio pakeitimo, jinai nėra pilna ta formuluotė. Well, Yes, nobody dies, <laughs> but uh, I think we have, discuss, we have a, a very... Manau, kad mes čia pasiekėm labai gerą kompromisą. Taip, mes pasiekėme tokį kompromisą, išbraukdami tą jūsų paminėtą dalį, o dabar jūs norite vėl sugražinti tai, kas buvo išbraukta. Aš manau, kad reikėtų geriau palikti dalykus taip, kaip dabar suformuota. So, non è il relatore lo respinge e possiamo allora passare al voto sul compromesso. Pranešėjas atmetė pono Dov pasiūlymą, taigi balsuokime už E kompromisą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė priimta. F kompromisas. Pirmininkas atsiprašo, turime grįžti prie 14 pakeitimų. Kas už? Prieš? Atmesta ir vienas susilaikęs atmesta. Dabar balsuojama už F kompromisą, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 15 atskrenta, 16 pakeitimas, kas už, prieš. Atmesta. Septynioliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. Kas už? prieš, susilaikę. Devyniolika už, du prieš. Galime taip pat pasveikinti pranešėją. Čia pusė mano, nes jau 191 e 187 del regolamento. Riguarda... 199-187 e, darbo tvarkos taisyklės. Labai paprastas klausimas, jį jau aptarėme. Jis yra toks, ar pakaitinis narys gali būti renkamas komiteto vicepirmininku? E, jūsų pirmininkų nuomonė būtų prieš. Jūsų pirmininko nuomonė yra prieš. Nemanau, kad pakaitiniams nariams reikėtų leisti dalyvauti rinkimų renkant vicepirmininką. Jeigu pritarėte tokiam požiūriui, pakelkite ranką. Galiu pakartoti klausimą, jeigu norite. Vienas paskutinis balsavimas dėl nuomonės, kurios rengėjas esu aš. Šio komiteto buvo paklausta, ar pakaitinis komiteto narys galėtų būti renkamas vicepirmininku. Jau sakiau, kad aš esu prieš. Atrodo, kad komitetas palaikė šią nuomonę. Taigi dabar klausiu jūsų, Jeigu e, rašte galėčiau pareikšti tokią nuomonę, kas už tokį būdą? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Taigi taip ir pasielgsiu. Kaip jau minėjau, dabar galime grįžti prie diskusijų dėl dviejų pranešimų dėl ekonominės valdysenos. Žodžio prašė ponas Hefneris. Pos, ponai Hefner žodis. Jis jau paprašė prieš pradedant balsuoti. Ačiū. Sudėtinga vėl grįžti prie šios diskusijos. Nepamirškim, kad artėja ir ko koordinatorių posėdis. Aš tik norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Mes turėtume kalbėti apie daug ką, tačiau dabar susitelksiu ties vienu klausimu – kurį iki šiol visi paminėjo, ypač pranešėjai. Ar reikėtų būti už ar prieš, ar reikėtų ar nereikėtų keisti sutartį. Visi trys ankstesni kalbėtojai skirtingai pagrindė savo požiūrį į šį klausimą. Tačiau Man atrodo, kad buvo visuotinai sutarta, kad reikės keisti sutartis, jeigu norime įtvirtinti procedūras padėsiančias mums išeiti iš šios krizės. Taip pat buvo pasakyta, kad reikėtų apsiriboti tomis priemonėmis, kurias, kurios yra numatytos egzistuojančiose sutartyse. Galbūt Mums, kaip parlamentui, jau atėjo laikas, remiantis 48 sutarties straipsnių, pasakyti, kad štai mes manome, jog ilgalaikėje perspektyvoje ir juk mes čia visą laiką siekiame surasti ilgalaikius sprendimus, o ne trumpalaikius. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje manome, kad esminiai sutarties pokyčiai yra būtini, jeigu norime užtikrinti, kad būtų įmanoma plėsti ir gilinti bendradarbiavimą tose sritise, kur anksčiau toks bendradarbiavimas nebuvo įmanomas ir kad tuo pat metu tai padėtų padidinti demokratinį legitimumą. Taip iš tikrųjų ir atsitiktų, jei tam tikrose sutarties vietose galėtume tai padaryti, kuriuose dabar nėra numatyta galimybė tinkamai vykdyti demokratinį legitimumą ir priežiūrą. Aišku, yra nemažai teisinių, konstitucinių ir vidinių, jau neminint politinių problemų, kurias reikėtų išspręsti. Galbūt reikėtų imti ir pasakyti, kad reikėtų sušaukti konventą ir parengti pagal 48 straipsnį reikiamus pakeitimus. Nors pagal egzistuojančias sutartis jau nemažai dalykų būtų įmanoma padaryti, ir, ir tos priemonės jau buvo išnaudotos. Manau, kad parlamentas turi imtis aktyvaus vaidmens ir paraginti sušaukti tokį konventą. Taigi, toks būtų mano klausimas pranešėjams ponui Gotierės ir Tratkovskijai. Ar nemanote, kad atėjo laikas be to, ką jūs minėjote, o ne prieštaraujant jūsų pasiūlymams imtis ir tokių veiksmų. Ačiū, ponė Hefneri. Dabar žodis ponai Bronks. Aš neprašiau žodžio, nebent kalbėjimas tapo pareiga. Allora la parola all'onorevole Weber. Tada ponui Weber žodis. Jau vėlų, todėl ir sakysiu tik vieną pastebėjimą. Ir norėčiau pasakyti ponui Gotieres ir ponui Traskovski, kad aš asmeniškai sunerimės dėl štai ko. Visi sutarėme, kad reikia daugiau ekonominės valdysenos koordinavimo eurozonoje, o taip pat ir plačiau. Tad taip pat sutarėme, kad pirmiausia reikėtų išnaudoti esančias galimybės pagal Lisabono sutartį. To dar nepadarėme. Taip pat sutarėme, kad kai egzistuojantis sutartis nenumato išsamios ES kompetencijos, turėtume ją praplėsti ir sustiprinti. Man kyla nerimas dėl trečiojo žingsnio, kad yra tam tikrų politikos sričių, kur nenoriu, kad būtų iš Europos lygmens teisėjai, kurios įgaliojimai, pavyzdžiui, dėl pensijų, darbo rinkos, švietimo sistemų, mokestinių klausimų. Žinome, kad Ispanijoje reikia imtis veiksmų dėl jaunimo ugdymo. Šv tačiau šiuose sritise visai nereikia renkti išsamių teisės aktų ES lygių. Bet reikia užtikrinti, kad kai kurie reikalingi klausimai būtų svarstomi rimtai ir įgyvendinami, pavyzdžiui, Europos semestro klausimais. klausimai. Man tai yra naujas bendradarbiavimo metodas. Mes nesakome, kad reikia numatyti teisę uh, kurti ir, ir, ir įgyvendinti įstatymus įvairiose srityse Europos lygių. Tiesiog reikia numatyti, kokie veiksmai turi būti atlikti nacionaliniu lygmeniu. Man atrodo, kad reikėtų su didesniu pagreičiu įgyvendinti šią idėją. Taigi reikia surasti pusiausvyrą tarp visiško harmonizavimo Europos lygmenių per pagerintą bendradarbiavimą ir iš kitos pusės palikti teisę valstybėms narėms pasakyti, kad tai yra nacionalinis reikalas. Taip pat reikia nuspręsti, kas turi būti privaloma, o kas ne. Tai yra sudėtingiausia. Aš neturiu atsakymą į šį klausimą, bet, man, klausimą, bet manau, kad jei norime, kad Europos semestras būtų veiksmingas, tada reikės pažvelgti visų pirma tada reikėtų visų pirma užtikrinti demokratinį legitimumą. Man atrodo, kad čia glūdė esminis sprendimas. Kalbant apie ekonominį koordinavimą, neįmanoma, kad visi Europoje uh, galėtų spręsti šiuos klausimus per e, bendro sprendimų prieimimo procedūrą. Aš tiesiog norėčiau paprašyti pranešėjų atsižvelgti į šiuos pamastymus. Tačiau dėl privalomų veiksmų, dėl pusiausviros, dėl visiško harmonizavimo, čia reikia surasti kūrybingų pasiūlymų, kūrybingų sprendimų. Niekas daugiau nepaprašė žodžio. Du praneš, abu pranešėjai turbūt gali pabaigti už diskusijas. Dar ponas Daf. Du pastebėjimai, kurių neišsakiau anksčiau. Pirma, visiškai pritariu Roberto nuomoniai dėl ryšio tarp Europos ir nacionalinių parlamentų. Negalime skaldyti šio parlamento. Ir privalome skatinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Taip pat turime vengti galimų išlaidų kuriant naujas institucijas. Antra, Kai dėl stebėjimo sistemos. Kaip žinote, šis klausimas Junktiniai karalystė yra ypač opus. Kaip nebūtų keista, ne tiek Britų vyriausybei, kiek finansinių institucijoms, kurios yra įsikūrusios Londono sityje. Tačiau vysto plačią veiklą eurozonos šalyse. Taigi būtų gerai, jeigu mes parengtume savanorišką sistemą, kurioje savanoriškų pagrindų galėtų dalyvauti tos institucijos, negu kad Centrinio banko stebėsano sistemoje. Grazie, Dėkuoju, ponai Daf. kuris iš pranešėjų ponas Uškovskis ir ponas Galtieri. Ponas Galtieri. Labai ačiū už tokius svarius komentarus. Manau, kad galėsime dar grįžti prie esminių diskusijų, ne tik tai pakeitimų svarstymo, bet norėčiau dabar sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Pirmiausiai, ponas Hefneris, kas sakė dėl sutarties keitimo. Manau, jūs teisus. Yra sutariama dėl to tarpusavėje, tarp mūsų, kad E, Lisabono statis nėra integracijos e, proceso galtinis etapas, mums reikia tolesnių žingsnių, esu visiškai įsitikinęs, kad taip yra. Ir manau, kad tas žingsnis dėl sutarties keitimo nebūtų toks, kaip kad įvyko praeitą kartą. Uh, turiu galvoje ne tik tai 166 straipsnio keitimą. Mano nuomonė net nereikėjo to daryti, bet jeigu bus keičiama sutartis, tai reikia tikrai svarbius klausimus išspręsti ir rasti pusiausvyrą tarp naujų kompetencijų ir nacionalinių kompetencijų Aš e, sutinku su mintimi, kad, ne vis, kad tai nereiškia, jog viskas bus pakelta ES lygmenį. Tai nėra teisinga ir realu, tačiau reikia taip pat galvoti apie ekonominės kompetencijas e, ir specialų statusą. E, Lisabonos sutartyje kalbama apie koordinavimą, bet dėl to kyla daug problemų Kitoje pusėje ES turi išskirtinę kompetenciją pinigų politikos srityje. Tačiau būtent dėl to, kad mums reikia esminių sutarties pakeitimų, būtų neteisinga, e, bet nere, e, ir nerealistiška E, skubėti siekiant tokio ambicingo tikslo. Manau, kad turime pirmiausia pasirengti šiam žingsniui. O pasirengti reiškia e, užtikrinti didesnį valdysenos veiksmingumą, užtikrinti, kad piliečiai matytų, jog viskas vyksta E, veiksmingiau, nes kitaip jie atmes konvento pasiūlytus sutarties pakeitimus, reikės bent jau kai kuriuose valstybės narėse nacionalinių referendumų sutarties pakeitimams ir mes taip pat turėtume vengti pavojaus, kad būsime nugalėti. Taigi reikia ruoštis ir mes turime užsitikrinti didesnį pasikeimą parlamentu piliečių akise. E, Andriu, kaip kad buvo su rezoliucija, mes turime e, galvoti apie kitus rinkimus ir taip pat turime turėti galimybę spręsti dėl komisijos vadovo ir e, turėti svaresnį balsą apibrėžiant gairias ES. Ir rinkimai turėtų būti ne kokia nors vidinė apklausa dėl nacionalinių partijų konsensuso, kaip kad yra iki šiol, bet reikia galvoti apie tikrus europinius rinkimus. Tai būtų sąlyga siekiant didesnio autoriteto, e, keičiant sutartis. Manau, kad reikia vengti tokio pavojaus, kad iškart bus pasinaudota mūsų iniciatyvos teisė. Aš manau, kad e, galime tą padaryti, bet ne iškart inicijuoti sutarties keitimą, bet taip pat negalima sakyti, kad nereikia sutarties keisti. Reikia pasirenkti ir reikia žengti dviem kryptimis. Būtent mano mintis tokia yra, bet aišku, reikia kalbėti apie tokį nepaprastai svarbų dalyką plačiau. Toliau konkretesni klausimai. Rafalas jį iškėlė dėl biudžeto įvairialipiškumo ir bendradarbiavimo. Jeigu norime užtikrinti sąjungos vientisumą, ir aš džiaugiuosi, matydamas, kad visi suprantame, jog tai mūsų bendras tikslas. Ir jeigu mes bandome išvengti tendencijos, kai eurozona turi savo institucijas ir parlamentą nesusijusi su ES teisinė struktūra. Tada mes turėsime galvoti, kad reikės diferencijuoti integraciją Europos Sąjungoje. Sutartyje yra numatytos tam tikros procedūros skirtos eurozonai Ir jeigu įsivaizduosime kažką dėl biudžeto, nereikia turėti dviejų biudžetų, bet jeigu valstybė nariai konkrečiais mokesčiais eurozonos lygmenių e, daugiau įneša, tai yra, reikia numatyti tam tikras galimybės. Turime palikti atviras duris, nes bendradarbiavimas yra labai svarbus ir reikia numatyti galimybę kažkam prisijungti. Mes turime palikti galimybę glaudesniam bendradarbiavimui visuomet. Ir tarp vyriausybiniai sutarčiai, kuri nebūtų susijusi su ES struktūra. Taigi reikia galvoti apie biudžeto diferencijavimą biudžete ES. E, e, jeigu bus toks fondas, eurozonos fondas už ES biudžeto įkurtas, man atrodo, kad tai būtų kur kas e, blogiau. Reikia e, daryti skirtumą tarp nacionalinių išteklių ir Europos išteklių, atsirandančių iš naujų išteklių mokesčių, e, kurie susidarytų ES lygmenių. Manas Weberis apie tai kalbėjo. Ir manau, kad turėtume plėtoti šią savoką. Tiek dėl sustiprinto bendradarbiavimo ir mano pasiūlymo esmės. Teisingai Andriu pastebėjo, negalime per vieną žingsnį bandyti įvesti visur e, bendrijos metodą. Reikia sistemos tam tikros, bet atėjo laiko e, suteikti, numatyti kryptį. Yra daug įtampos e, už ES sistemos, Europlius paktas, fiskalinė sutartis, Europos stabilumo mechanizmas ir kitos struktūros atsirado Ir mes, aišku, negalime sakyti, kad viskas pasikeis per metus, bet turėtume apibriežti kryptį, kad išvengtume tam tikrų pavojų. Kad, pavyzdžiui, nebebus įmanoma priderinti visų pokyčių prie teisinės sistemos. Ir tai yra susijęs su demokratija jeigu išeisime už e, institucijų ribų, nebe galėsime veikti demokratiškai, galėsime tada konsultuotis e, ar veikti panašiai, bet tai nebus demokratiška. Taigi turime apibrėžti kryptį dėl to, kur norime žengti. Man kyla, man yra neramu dėl to, kad e, kai kurios valstybės narės bando rinktis tarsi lengvesnį e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo e, kelią, bet e, tai neduos nieko konkretaus. Nacionalinių parlamentų narių, Europos parlamento narių susirinkimas nesukurs naujų teisės aktų, galima tik tai diskutuoti tokių sustikimų metu dėl socialinių aspektų. Aš manau, kad Europos semestro kontekste mes galime žengti sparčiau šioje srityje ir aš savo nuomonėje konkrečių pasiūlymų pateikiau. Mes galime įsivaizduoti tam, tikrus, tam tikrą rezultatų įvertinimo kriterijų dėl užimtumo ar panašių dalykų bet valstybėms narėms palikti aiškiai kompetenciją sprendžiant, kaip pasiekti tuos e, kontrolinius tarpinius rezultatus. Ir nemanau, kad mes turėtume viską daryti ES lygmenių, taip ir neatsitiks e, artimiausioje ateityje. Bet Europos semestras gali įvesti labiau saistančius reikalavimus. Ne tik tai kalbu apie e, biudžeto skaičius, bet ir apie kryptį, kur mes norime žengti su savo ekonominė politika. Uh, ir valstybės narės galės pasirinkti teisinės konkrečias priemonės, kaip pasiekti tuos rezultatus. E, metinė apžvalga ekonominės gairės, man atrodo, yra tie tos rytis, kur galima įvesti e, labiau saistamų pobūdžio reikalavimų, bet e, išlaikyti nacionalinę kompetenciją užimtumo socialinės politikos srityse ir panašiai. Toliau paskatos. Tai yra būtina. Ta, mes turime e, siekti privalomų taisyklių, nes jau yra privalomų taisyklių dėl e, šešių priemonių paketo. E, ir yra numatyta ta prevencinė priemonė. Ispanija dabar turi mokėti tam tikrą įnašą už 0,2 procentų reikalavimo nesilaikymą. Bet turime galvoti, kaip veiksmingiau įgyvendinti sustiprinto bendradarbiavimo priemonės ir jų derinimą padaryti veiksmingesnį. Šiame komitete turėsime E, apibriežti tiksliau detalės, nes esmė yra detalės, bet įsivaizduoju, kad diskusija turėtų būtent tą kryptimį ir plėtotis. Ačiū. Dar liko keletas minučių. Prašom. Pirmiausiai e, sakoma, kad aš norėjau ap apsaugoti bendrijos metodą kaip trumpesnį kelią, bet iš tikrųjų mano mintis yra apsaugoti e, sutartį. Mes turime ginti sutartyje apibrieštą metodą. Kartais sutinkame su tuo, kad už sutarties bus sudaryti tam tikri tarp vyriausybiniai susitarimai. Parlamentas visuomet laikėsi nuomonės, kad tuos susitarimus tarp vyriausybinius reikia e, sudaryti taip, kad jie galėtų vėliau tapti sutarties elementais. Galiausiai e, biudžetas. Ką aš turėjau galvoje? Manau, kad mums būtų nenaudinga sakyti, kad Europos stabilo mechanizmas priklauso ES biudžetui, nes visa diskusija yra tokia, kad biudžetui 14-20 metų galima pakengti, nes tai yra tik tai maža tikrojo ES biudžeto dalis. Vėliau bus kur kas lengviau panaikinti, atsisakyti jo ir tai prieštarautų parlamento pozicijai E, kuri buvo išreikšta darybose dėl būsimos finansinės perspektyvos. Taip pat galvoju, kad Europos stabilumo mechanizmas yra saugumo tinklas, e, pinigų paudys yra visai kitoks, negu kad ES investuoja ir jo prijungimas visai neteisingas signalą pasiūstų piliečiams ir pakenktų dėrybų metu dėl mokesčių. Aš nenorėčiau dabar pradėti diskusijų apie nuosavus išteklius. E, kai kalbėsime apie kitą finansinę perspektyvą, apie tai kalbėsime. Kalbame apie įvairius mokesčius. Jeigu nebūtų įmanoma jų įdėkti, galima įsivaizduoti E, kad galima sudaryti sus, tarp vyriausybinius susitikimus dėl, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokesčių ir panašiai. Bet jau buvo pasakyta, kad jeigu kalbėsime apie glaudesnį bendradarbiavimą, tai neturėtų pakengti biudžeto vientisumui. Ir e, lėšas turėtų būti atskaičiuotos iš tam tikrų valstybių narių įmokų. Aš visiškai atskirčiau tuos dalykus ir reikėtų sudaryti įspūdį, kad egzistuojama e, kad egzistuoja du skirtingi e, biudžetai. Vienas e, sudaro 90 procentų, o kitas stabilumo mechanizmas, kuris yra tarsi saugumo tinklas. Mes galime kalbėti apie glaudesnį bendradarbiavimą biudžeto srityje, aš esu atviras diskusijoms, tačiau neplakčiau tų dviejų dalykų suprantu jūsų mintį, bet e, neigiamas aspektas būtų e, tas, kad neturėtume pernelyg daug naudos iš tokio požiūrio. Ačiū. Grazie. Allora, e, possiamo concludere questa discussione. Ačiū. Manau, galime baigti šias diskusijas. dėl tikros ekonominės ir pinigų sąjungos. Ponas Galtieri yra pranešęs. 9 spalio balsuosime dėl šio pranešimo, dėl šios nuomonės. 20 rugsėjo yra galutinis terminas pateikti pakeitimams. Ponas dar, dar prašo žodžio. Mums nepakako laiko, bet esame įpratę šiame komitete dirbti sunkiai. Tačiau mes neturėtumėm nuvertinti šio dokumento, šio dosie. Dar turiu vieną klausimą, kurį norėčiau iškelti, jeigu leisite. Darbo tvarkos klausimą. sempre tecnico, la traduzione. Eh, Possiamo stabilire un termine Sorry. diverso per gli emendamenti se rinunciamo alla traduzione in tutte le lingue. Galėtum kitą galutinį terminą pakeitimams e, pateikti, bet tada reikėtų skirti laiko ir išvertimui dokumentų kitas kalbas. Bandykime anglų kalbą viską daryti, bet mums reikia daugiau laiko. 27 rugsėjo tegu būna galutinė pakeitimų pateikimo data. Taigi 27 rugsėjo. Prašau, ponui Daf žodis. Turiu klausimą dėl darbo atvarkos, dėl balsavimo pasitikrinimo. Ar galėtų sekretoriatas patvirtinti? kad ne 10 PPE frakcijos narių balsavo. Il, segretari, il segretariato mi assicura ed io sono anche direttamente. Sekretariatas mane patikino ir aš pats mačiau tai. buvo 10 PP frakcijos narių, tačiau mes suskaičiavome tik 9 balsavusius. Mm, nesame suskaičiavę 10 narių. Malonu tai išgirsti, nes tokiu atveju galutinis balsavimas Mm, neturėjo būti patvirtinti dokumento, nes buvo dviem nariais per daug. Taip pat buvo susilaikiusių iš nepriklausomų. Taigi, jeigu tik tai devyni PP frakcijos nariai buvo skaičiuojami Paskutinio balsavimo metu tai iš viso 11, o ne 12. Siccome lei ha chiesto il voto finale elettronico, il voto finale è stato elettronico. Jūs prašote, kad galutinis, prašėte, kad galutinis balsavimas būtų vyktų elektroniniu būdu. Taip ir buvo. O elektroninėme balsavime, jeigu yra daugiau narių už vienos konkrečios frakcijos neįleista, tuomet sistema mums tai ir parodytų. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Du asmenys balsavo. Situacija yra labai subtili. Mes negalime dar kartą balsuoti. Balsavimas yra įrašytas, balsavimo rezultatai yra įrašyti.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 Mes pasitikrinsime, pavardės yra įrašytos. Balsai yra susijęti su konkrečiais asmenimi. Mes žinome, kurie kolegos balsavo elektroniškai. Buvo devyni elektroninių būtų atiduoti balsai iš EPP frakcijos. Buvo dar pridėtas vienas papildomas balsas. žmonės, jeigu kėlėte rankas, gal ir buvo neaišku, mes turime, turime tą skaičių, visą skaičių, kuri, kuriam leidžiama balsuoti komitete. Turime sąrašą narių, kurie dalyvavo balsavime ir tai bus atspindėta protokole. Mes turime pagalvoti dar apie tai, bet galtinis balsavimas buvo 12 prieš 11. Toks buvo rezultatas galutinio balsavimo metu. 23 balsavusieji, įskaitant du, kurie kėlė rankas. Manau, kad buvo susilaikiusiai iš neprisijungusiųjų buvo paskelbta 12 prieš 11, 12 už, 11 prieš. Bet aš nesuprantu, kodėl dabar tai sakote, o ne iš karto po balsavimo. Dabar patekome labai keistą situaciją. Sekretariatas sako, kad rytoj pasižiūrės į protokolą ir žinosime tikslų balsavusių skaičių, tada primsime sprendimą. Manau, kad galutinio balsavimo metu 12 buvo už, 11 prieš. Ir nebuvo susilaikiusiųjų. Taip manau. Jeigu ponas Brons galėtų patvirtinti, kad jisai susilaikė, tuomet mes žinotumėm, kad protokolas yra klaidingas. Mes pasitikrinsim. Rezultatas turėtų būti traktuojamas su tam tikra išlyga, nes nežinome iš tiesų, kas ir kaip balsavo. non siamo in grado di... No, non riesco a risalire adesso.